So welcome everybody. We're gonna start the. Sveiki susirinkę, norėčiau pradėti mūsų posėdį. Pirmasis darbo atvarkės punktas yra darbo atvarkės projekto tvirtinimas. Ar kas nors prieštarauja darbo atvarkės projektui? Panašu, kad ne. Tuomet Galime perėti prie pirmininko pranešimų. Pirmasis pranešimas būtų toks. Dėl to, kad e, vyksta labai daug posėdžių, mes negalėjome užtikrinti vertimų į Danų, Latvių ir Kroatų kalbas. Kitas pranešimas Įvyko koordinatorių posėdis ir buvo priimti sprendimai dėl pranešėjų skirimo. Pone Sidrėkė Jung, socialdemokratų frakcijos narė, rengs pranešimą dėl 2013 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Ponas Sigold rengs pranešimą dėl narių, nar, valstybėms narėms duodamo leidimo ratifikuoti e, Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją dėl e, teismų bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose. Ir jeigu kas nors tam prieštarauja, prieštarauja tokiems koordinatorių rekomendacijams, tuomet norėčiau, kad mes praneštumėt. Tam gerai, tuomet galime pereiti prie mūsų kito darbo atvirkės punkto, tai yra prie pranešimo apie trišalės darybas dėl uh, transporto priemonių, kuriuose gali būti montuojama pagalbos iš kitos sistema e-call. Panas Vos, dėkuoju, pirmiausia, aš norėčiau uh, paaiškinti Jums, apie kokį dokumentą kalbame. Čia kalbame apie e, privaloma e, pagalbos iš šitos sistemos e-call montavimo transporto priemonėse. Yra e, jau priimti keli teisės aktai, kuriuose yra nurodyta, ko reikia tam, kad galima būtų gerai naudotis pagalbos telefonu 112. Šie dokumentai yra susijęs su įvairiais asmens duomenimis, pavyzdžiui, duomenimis apie automobilio buvimo vietą, apie jo vairuotojo tapatybę ir taip pat kalbėjome ir apie tai, kad, kad Duomenys reikia tvarkyti laikantis ES galiojančių reikalavimų nurodytų direktyvoje 095-54-2002-58. Imko komitetas yra atsakingasis komitetas, o mes esame e, e, su šiuo klausimu susijęs komitetas ir dirbame pagal darbo tvarkos taisyklių 54 taisyklę. Taigi, pagal tą taisyklę mes galime te, turime teisę pateikti pakeitimus ir atsakingasis komitetas turės juos įtraukti į pranešimą. Įvyko šiokių tokių nesusitarimų tarp uh, Leibė ir Imko komitetų, kurie buvo susijęs su tuo, kaip mes galėtume bendradarbiauti rengiant šį pranešimą. Libė komitete mes balsavome dėl šio dokumento dar sausio 21 dieną ir po to vasario mėnesį plenarinėme posėdėje buvo patvirtintas šis pranešimas. Po vasaros e, spalio 8 įvyko e, mūsų posėdis, kuriame mes vėl svarstėme šį dokumentą ir rytoj vyks e, kitas trišalių darybų etapas ir konsultacijos su taryba ir komisija. Be to mūsų susitikimuose dalyvavo uh, įvairių parlamento tarnybų darbuotojai. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad dėrėtis nėra lengva. Imko komiteto pozicija yra kitokia nei mūsų komiteto narių patvirtinta nuomonė dėl duomenų apsaugos. Imko komiteto pranešėja yra ponia Sevalo. Seval, e, Sevalova e, iš socialistų ir demokratų e, partijos. Mes su kolega kalbėjome, kad bandysime spręsti bendras problemas. Imko stengiasi kuo skubiau baigti trišalės darybas ir norėtų, kad jos būtų baigtos dar pirmininkaujant Italijai. Būtent todėl buvo rengiama tiek daug, tiek daug uh, susitikimų Ir tekstai paprastai buvo mums pateikiami pačią paskutinę minutę. Į mūsų pasiūlymus nebuvo iš tikrųjų atsižvelgta ir kitose trišalėse darybose nei taryba, nei komisija nenori kalbėti apie duomenų apsaugą. Tačiau mes žinome, kad taryboje buvo pajudėta mūsų pozicijos link ir kad taryba yra pasiruošusi pritarti mūsų pakeitimams. Be abejo, reikėtų taip pat įtikinti ir IMKO darybininko komandą, kad mūsų du nuomonė yra vertinga. Na, o dabar šiek tiek apie, apie šį dokumentą. Trečiųjų asmenų teikiamos paslaugos. Mes norime, kad čia būtų to užtikrintos tos pačios domenų apsaugos nuostatos, kurios būtų taikomos ir viešuosiuose sistemose. Be to, mes e, norime dar vieno dalyko, ir čia imko mums kaip ir pritarė. Mes norime, kad negalima būtų perduoti duomenų iš privačių įrenginio į privačios duomenų sistemos į į, į viešąją ir atvirkščiai. Čia mes turėsime dėrėti su IMKO ir po to panašu, kad turėsime dėl to balsuoti plenarinėme posėdėje. Mes taip pat buvome pateikę ir kelias kitus pasiūlymus. Pavyzdžiui, galvojame apie tai, kad galima būtų dalinai atjungti sistemą. Taip, kad neveiktų kai kurios jos funkcijos, bet pati sistema nebūtų visiškai e, atjungta. Man atrodo, kad galima būtų suinstaliuoti tam tikro laikino, tam tikrų funkcijų atjungimo uh, mygtuką. Bet reikės pažiūrėti, kaip kolegos tai sureaguos uh, rytoj vykstančiame susitikime. Dar vienas dalykas tai yra duomenų perdavimas trečiosioms šalims. Dar kartą galiu pasakyti, kad mes norėtume, kad naudojant privačias sistemas ir perdant duomenis iš pačių, kai duomenis perdome naudojant privačias sistemas, būtų išduodamas perdavimo reikaling, reikalingas leidimas. Bet vėlgi reikės palaukti rytojaus ir pažiūrėti, kaip kolegos vertins tokį mūsų pasiūlymą. Ir dar vienas dalykas, ir ko gero paskutinės, tai yra tai, kad yra e, didelė gan rimtas nesutarimas tarp tarybos ir Europos parlamento dėl deleguotojų ir įgyvendinimo aktų. Taryba mano, kad įgyvendinimo aktus reikia naudoti ir kad nereikia jokių deleguotojų aktų, o mums atrodo, kad tokių aktų reikės. Tai tiek e, trumpai apie šį dokumentą. Aš tikiuosi, kad mes sugebėsime susitarti dėl pakankamai gero teksto. Ir manau, kad jeigu mes susitarsime dėl gero dokumento turinio, tuomet pato ir deleguotų ir gyvenimo aktų klausimas nebebus toks aktuolus. Tai tokia yra dabartinė situacija. Dėkoju. Vienas e, komiteto narys narėje paprašė žodžio Sofija Intveld. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už pristatymą teksto. Pirmiausia, dėl darbo tvarkos norėčiau išsakyti pastabą. Reikėtų pagalvoti, ar ir toliau reikia naudotis trilogais taip, kaip iki šiol darydavom. Manau, kad tai yra tipinis pavyzdys šis klausimas, ko nereikia spręsti per trilogus. Kalbam ne apie techninės smulkmenas, kalbam apie politinius sprendimus ir jie yra primami už uždarų durų. Turim baigti tokią praktiką. Trilogų taikymas turi būti apribotas techninėmis diskusijomis. O šis klausimas, mano nuomonė, nėra techninis. Uh, Mes kalbame apie tai, ar asmeniniai duomenys yra saugomi ir e, tai daroma net, e, net tau pasirinkus, o privaloma tvarka. Ar e, kalbėtume apie asmeninius duomenis, ar apie pinigų panaudojimo duomenis, ar apie vairavimo būdą. Žmonės turi žinoti viską. Uh, Aš pati e, labai aktyviai pasisakiau už e, tai, kad būtų įvestas mygtukas, kuris leistų žmonėms įjungti arba išjungti duomenų saugojimo sistemą. E, aš manau, kad žmonės turi tokią teisę. O dabar aš turėčiau paminėti galimybę įvesti taip pat galimybę ištrinti visus duomenis, kurie buvo surinkti, pavyzdžiui, per kelionę. Aš Tiesą sakant, visai nesuprantu, dėl kokių priežasčių būtų galima privertinėti žmonės e, laikyti tos duomenys arba uždrausti jiems ištrinti tos duomenys kelionės pabaigoje. Jeigu ECOL sistemos vienintelis tikslas yra kelių sauga, tai aš nematau absoliučiai jokios priežasties saugoti duomenys surinktus per tą kelionę. Man tai atrodo, kad uh, E, yra bandoma įvesti tam tikrus e, apribojimus dar nieko neprieimus. Aš norėčiau, kad galimybė rinktis būtų padidinta ir aš norėčiau sužinoti, kokia yra parlamento delegacijos pozicija trilogė, jeigu ta, turime vieningą poziciją. Labai ačiū. Daugiau niekas nenori pasakyti. Burger Cifel iš socialdemokratų frakcijos dar atrodo, o paskui teiksiu žodį vėl pranešėjui atsakyti. Aš norėčiau e, šitą paklausti papildomai. Kai sakome, kad duomenys gali būti ištrinti kelionės pabaigoje, ar yra numatyta kokių saugumo priemonių, kurios leistų duomenis rinkti tik tai toje automobilyje esančioje dėžutėje, o ne kur nors kitur? nes kitaip e, gal ir labai gerai bus, jeigu galėsim duomenys ištinti automobilio įrangoje, bet tie duomenys bus jau perduoti kažkam kitam. Mes turime užtikrinti absoliutų saugumą ir garantuoti, kad duomenys bus saugomi tik automobilyje ir niekur kitur. Ačiū, jeigu daugiau niekas nenori pasisakyti, aš suteiksiu vėl žodį uh, Akseliui Fosui, kuris yra mūsų pranešėjas. Um, Dėkoju. Kalbant apie uh, trialogų taikymą arba bendrai apie domenų apsaugą. Kituose komitetuose mūsų komiteto aktualijos yra nebūtinai svarbios apie tai, ką mes kalbėjome e, domenų apsaugos rytyje. Mes turim suprasti pagrindinius domenų apsaugos principus, pavyzdžiui, perteklinių domenų ištrinimas arba prieigos prie domenų apribojimas. E, tokie klausimai šios aktualios kitiems komitetams menkai rūpi, turim apie tai dažniau ir dažniau galvoti. Dėl tos galimybės įjungti ar išjungti duomenų saugojimo sistemą. Plenarinėme posėdėje e, nebuvo balsuojama dėl to, nes buvo neaiški dauguma. E, buvo parengta tokia platesnio pobūdžio formuluotė, e, tokia gana e, miglota formuluotė, kurioje jungimo išjungimo galimybės nebebuvo. Ir nežinau, koks dabar bus priimtas sprendimas, bet e, iki šiol, kiek žinau, buvo kalbama apie tai, kad ištraukus automobilio raktelį duomenys automatiškai išsitrins. Bet nežinau, kaip dabar yra. Ta mintis, kad turi būti įdėktas ištrinimo mygtukas, kuris leistų visiems laikams ištrinti duomenis, uh, galbūt ir galėtų būti numatyta, bet žiūrėsim, ar bus patvirtintas toks pasiūlymas per trilogą. Bet atrodo, kad kitos institucijos dalyvaujančios trilogė yra pasirengsus kompromisu šiuo klausimu. Dėl duomenų ir jų saugojimo. E, e-call sistemos pagrindinis principas ir yra toks, kad viskas turi būti saugoma tik automobilio vadinamojo dėžutėje. Bet jeigu išaiškėja kažkokių pažeidimų, jeigu kažkas įvyksta, duomenys yra perduodami. Perduodami iš trijų automobilio paskutinių pozicijų, kad būtų galima per atstumą matyti, kaip keliauja automobilis. Ir e, tie duomenys yra perduodami tam tikrų sensorių pagalba. Ką E, galime pasiekti tokiu būdu? Ar ta sistema taps visiškai vieša? Ta sistema bus vieša, bet vartotojai gali turėti papildomą privačią sistemą, kurioje būtų panašios technologijos pritaikymas, bet tai jau bus papildoma įranga, apie kurią mes čia nekalbame. Gamintojas, e, gamindamas automobilį, tūs papildomos e, sistemos neturės įdėkti. Ir turbūt vėliau, kai priminėsim įstatymus, turėsim apie tai pagalvoti, o ne dabar. Bendrai turim suvokti, kad kelionės duomenys išliks automobilyje esančioje dėžutėje, tol kol e, neatsitiks nelaimė, o jeigu kas nors atsitiks, tada duomenys automatiškai bus perduomi toliau. Ačiū pranešėjai ir visiems kolegoms dirbusiems šio klausimu. Dabar mes perinam prie kito darbos virkės klausimo. Tai yra susitarimą su Šveicarijos konfederacija dėl jos dalyvavimo Europos prieglošių paramos biuro veikloje sąlygų. E, šis dosie buvo e, sustabdytas, suspenduotas dėl Šveicarijoje vykusio referendumo, o dabar aš norėčiau paprašyti e, Robertą Macola, kur yra iš APP frakcijos ir kuri rengia pranešimą šiuo klausimu, paaiškinti, kokia padėtis yra dabar. Žodis jums. Chairman, pala il-rapport l-arranġamenti tal-EASO mal-istati assoċjati. Ačiū, aš kaip e, pranešėja dėl AJASA susitarimo su asocijuotojomis valstybėmis norėčiau e, pasakyti, kas yra pasiekta rengiant šį pranešimą. Po šešėlių e, susitikimo įvykusio šią savaitę praeitą savaitę atsiprašau, mes padarėm šiokias tokias išvadas. Šveicarija yra susijusi su Dublino sistema. Tiesą sakant, ji yra aktyvi dalyvė. E, prieglopščio e, sistema labai aktyviai e, šioje sistemoje yra tvarkoma. Ir aš įsivaizduoju, kad uh, AEAZOS vaidmenių Šveicarijos e, dalyvavimas yra labai svarbus. AEAZO e reglamente yra pasakyta, kad gali būti e, pasirašytos specialios sutartys su Šveicarija, kaip kad yra su Norvegija ir Lichtensteinu, ir jose yra numatytas ypatingas mechanizmas, specifinis mechanizmas pritaikytas kiekvienai valstybei ir ten yra aiškiai numatyta, kaip tokios valstybės kaip Šveicarija gali dalyvauti uh, E, AESA veikloje. Aš visuomet maniau, kad Šveicarijos dalyvavimas prieglaušio paramos biuro veikloje yra labai svarbus, nes jau yra Šveicarijos konfederacija susijusi su Dublino sistema, tačiau šio reglamento negalima vertinti politinėme vakume. Vasario mėnesį įvykusio referendumo rezultatai šią diskusiją e, pakreipė kitą kryptimį. Kai kas iš jūsų turbūt prisimenate, kad per ankstesnę kadenciją uh, bandėme išsiaiškinti, kaip bus elgiamasi toliau su Šveicarija. Ir gavome juridinių išvadų, kad nėra jokių teisinių kliūdžių sutarčiai sudaryti, net ir po vasario mėnesio referendumo rezultatų. Tačiau tos teisinės išvados, kurias mes gavome, e, taip pat palieka daug spragų, kurios neleidžia aiškiai suvokti, kokios bus vasario referendumo pasiekmes. Todėl aš manau, kad nereikėtų skubėti pasirašyti sutarties su Šveicarija. Sutar, sustarimo su Šveicarija pasirašymas Europos Sąjungai, iš Europos Sąjungos pusės tarsi duotų e, sukurtų tokį vaizdą, kad e, niekas nepasikeitė ir mes su Šveicarijoje migracijos klausimais dirbam taip pat kaip anksčiau. Gali būti, kad lapkričio pabaigoje Šveicarijoje vyks toks pat referendumas, koks įvyko vasario mėnesį. Todėl aš siūlau, kad mes sustabdytume bet kokį sprendimo prieimimą dėl šio pranešimo mūsų komitete, tol, kol nebus aiškus e, šio susitarimo e, su Šveicarija padarinių vaizdas. Ypač aš e, turiu galvoj lapkričio pabaigoje vyksantį referendumą. Uh, E, sprendimo dėl šio susitarimo prieimimo atidėjimas leistų geriau įvertinti e, to susitarimo padarinius. Be to žinome, kad e, rezultatai iš Šveicarijos referendumo mus pasiekė labai greitai. Uh, Ačiū, pane Matsula. Šiuo metu turime vieną prašymą pasisakyti, tai yra Cecilija Velkstrom iš ALDE frakcijos. And I would like to extend uh, my deep appreciations to Europe. Labai ačiū, labai vertinu, Roberta, jūsų darbą, tikrai pritariu nuomonėje, kuri išsakyta tame dokumente. Uh, Bet e, norėčiau pasakyti, kad e, Aldė pasisako štai, kad reikia paremti ES ir šalių partnerių e, susitarimus. Tai aš pritarčiau Robertai Metsolai, kad reikėtų turėtumėm turėti galimybę pritarti tam susitarimu su Šveicarija ir pageidautume greičiau, ne vėliau. Aišku, mes dar negavome iš Šveicarijos valdžios atsakymo, kaip referendumo uh, Mm, rezultatas detaliai bus perkeltas į nacionalinę teisę, kaip ten atsispindės ir dar lapkričio 30 dar bus referendumas dėl to, kad dar labiau būtų apribotas imigravimas į Šveicariją iki 0,2 procentų per metus tai dėja mes šiame etape negalėtumėm ir neturėtumėm pritarti dar tam susitarimui. Tai sakyčiau, kad, taip kaip sakė pranešė, reikia palaukti, kol žinosime, kokie yra tų dviejų referendumų Šveicario rezultatai ir mes turėtumėm patvirtinti Šveicarijos valdžiai, kad tai neturės poveikio e, to, to, tai teisės bazai, kuri jau yra pasirašyta Šengenų, pavyzdžiui, laisvam e, asmenų judėjimui ar Dublino, pavyzdžiui, reglamentui ir, ir kitiem dalykam, kai yra susijęs su prieglopšio paketu. Tai aš sakyčiau, kad reikia pritarti pranešėjai, kad reikia prašyti pirmininkų suėgos skirti mums dar šešias savaitės laiko, kad galėtumėm sulaukti ir antro referendumo rezultatų ir tada nuspręsti, ką daryti. Ačiū. More... Ačiū, dar du nariai paprašė žodžio. Bekėsiu pel iš e, socialdemokratų frakcijos visų pirma. Ačiū visų pirma, noriu atsiprašyti atsiprašyti už Silviją Gijom, um, mano kolegė, kuri yra šešėlinė pranešė, ji šiandien negalėjo dalyvauti posėdėje, tai tiesiog perskaitysiu jos poziciją šio klausimo. Mums labai reikia aiškios pozicijos, aiš, aiškaus vaizdo dėl to, kokį poveikį turės Šveicarijos referendumas e, jau kuris įvykęs. Taigi tikrai nereikia skubėti, reikia palaukti dar ir to, ką mes pamatysime per kitą referendumą ir palaukime, kol. Mm, kol realiai matysime kokią situaciją, nes tikrai įvykęs referendumas e, liepia mums būti atsargiems ir žiūrėti, kas bus, nes visų pirma nėra aišku, kokie bus šio referendumo teisiniai padariniai dėl imigrantų ir konkrečiau dėl prieglapščio prašytojų. Ir šio referendumo patvirtinimas dar palieka labai daug teisinio netikrumo dėl to, kiek dėrės uh, Mm, šie sprendimai su ES teisės aktais ir tarptautinėmis prievalėmis. Ir toliau antra, Lapkričio 30 dieną yra numatytas šengti antrą referendumą Šveicarijoje ir šių planų ketinimai tikrai nenuteikia pozityviai, kadangi ketinama dar labiau riboti um, imigravimą į Šveicariją ir, ir taip pat riboti. Uh, skatinti riboti gimstamumą trečiame pasaulio ir yra numatoma, kad bus 0,2 procentai, tik tai tokia imigracijos riba nustatoma trijų metų laikotarpiai. Tai iš tikrųjų tokie tie signalai, kurie mes gauname iš Šveicarijos, nenuteikia padrasinančiai. Įvertinus visą tai, kas yra jau pasakyta, labai svarbu yra sustabdyti kuriam laiku parlamento sprendimą. Thank you very much. The next uh, is Madame Vergiat. Toliau ponė Veržiatė žuos. Oui, merci, monsieur le président. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai kalbėsiu, kadangi esmė yra pasakyta ir aš viskam pritariu tam, kas buvo pasakyta. Noriu padėkoti mūsų pranešėjai ir būtent noriu pasakyti, kad nėra reikalinga skubėti čia dėl šio sutarimo, nes e, tikrai uh, dar neaišku vasario 20 kokį, referendumo, kokie bus rezultatai ir Šveicarijos valdžia ne, dar nepateikė tikslės informacijos ir numatoma greitai renk, surenkti dar vieną referendumą, tai gali būti visaip dar vis tik tai, kad reikia tai pabrėžti, kad gali būti ir kad bus paliesti ir migracija iš Europos Sąjungos ir iš tikrųjų aš visiškai sutinku su tą mintimi, kad reikia prašyti, kad būtų terminas pratestas, atidėtas. Suteikiu žodį atgal pranešėjai, kad jį galėtų apibendrinti. Tai galbūt taip, kad mm, pirmininkas siūlytų pratesti šį proces, procesą, pailginti terminą. Taip aš norėčiau padėkoti, padėkoti šešėliniams pranešėjams už visą indėlį ir už paramą man, kai, kai, kai siūliau atidėti, nes iš tikrųjų šešių mėnesių terminas, per kurį um, turėjo būti sudarytas tas susitarimas, tas terminas jau beveik baigėsi, tai mes turėsime prašyti pirmininkų suėgos prašyti dar šešiems mėnesiams pratęsti tą terminą ir tada tikiuosi, to laiko jau mums pakaks. Taigi aš labai norėčiau pasiūlyti komitetui. Galbūt dar kartą pabandyti pakviesti šveicarijos valdžios atstovus po antro referendumo atvykti pas mus, pateikti jų analizę. Uh, ir galbūt paprašyti ir teisinės mūsų tarnybos pasigilinti į tuos dalykus, dalykus kuriuos jie jau apžvelgė savo mm, nuomonėje, kur kai kas gali būti ir kad pasikeis po antro referendumo. This. Ačiū, tai pirmininkas laikysis tų referendumų. Pagal darbo tvarkos teisiklės Iš tikrųjų, visi kolegos, kas dirba to klausimu, išsakė savo nuomonės, tai galime perėti prie kito darbo atverkės punkto. Tai yra ES programos skirtos finansavimo priemonėms. Ir čia mes turiu sveč, turime svečių. Tai yra Pone Mikų e, iš Teisingumo generalinio direktorato, generalinė direktorė iš Europos komisijos ir ji mums pristatys 2014 metų darbo programą ir finansavimą mm, skirtą teisingumo, teisų lygybės ir pilietiškumo programoms. Taip pat pristatyti 2014 metų bendrą darbo programą ir finansavimą skirtą mm, teis, teisingumo programai. tai suteikiu žodį poniai Miku. Thank you, Chair. Eh, good afternoon. Ačiū. Mm, pirmininkė, laba diena, ponios ir ponai, gerbėmi Europos parlamento nariai. Mm, man nepaprastai džiugu būti čia šiame komitete pirmą kartą po to, kai patvirtiname daugia metę mm, pagrindų programą kurią rengdami dirbome labai daug su daugeliu iš jūsų tam, kad užtikrintumėm pusiausvyrą tarp įvairių programų ir, ir tuo pat metu taip pat ir supaprastinti mm, programas taip, kad būtų galima įvykdyti tikslus ir tinkamai paremti teisingumo ir teisų srities politikos priemonės. Mes Esam pasirengę visada ateiti pas jūs ir pateikti ataskaitas apie pažangą e, gyvenant šias programas. Aš noriu pasakyti, kad įvertinant e, ir tai, kad iš šešių mes dabar turime dvi daugiametės finansinės programas, reikia pasakyti, kad mes turime vieną skirtą teisingumo programai, kur yra ir civilinės, ir baudžiamosios teisės komponentai, kita programa yra teisų lygybės ir pilietiškumo Kaip žinote, reglamentai, kurie apibrėžia šias dvi programas, sukūrė tas programas buvo patvirtinti 2013 metų pačioje pabaigoje. 2014 metų metinės darbo programos tiek teisingumo sričiai, tiek teisų lygybės ir pelitiškumo sričiai buvo patvirtintos balandžio mėnesį. Komisijos sprendimai, kurie gyvenina šias programas, yra pateikti Teisingumo generalinio direktorato mm, interneto svetainėje ir ten yra detaliai apibriešta, nurodytos visos ir programos, subsidijos, pirkimų e, visa veikla, kas yra e, Teisingumo generalinio direktorato suplanuota pagal 13 metų biudžetą. Taip pat komisijos sprendime yra bendra apžvalga, kokie, koks finansavimas, išlaidos, kokios yra planuojamos kartu su visais procentais, kur akivaizdžiai matome, kad lėšų paskirsti įstatymas atitinka teisės aktų leidėjų abiejų sprendimus, ką reikia daryti ir, ir atitinka mūsų įgaliojimus, kuriuos e, šios institucijos mums suteikia. Taigi yra tarp tikslų išlaikyta reikiama pusiausvyrą. Iš viso, kiek lėšų yra numatyta 2013-2014 metų biudžete toms jas programoms, yra maždaug 100 milijonų eurų. Detaliau teisų ir lygybės pusiai 54,2 e, ir teisingumui 45,8. Daugiau nei 71 procentas šių lėšų bus panaudoti subsidijoms, o visa kita bus skirta pirkimų veiklai. Iš viso bus 18 konkursų paskelbta, e, kur galės potencialus e, pareiškiai dalyvauti. Į 11 jau pradėti, 7 dar bus pradėti paskelbti tie konkursai e, dar šiais metais, lapkritį ir gruodį. Per tuos konkursus, taip kaip yra nu, nusakyti tikslai, mes siekiame skatinti ES pilietiškumo politiką, kovoti ir užkirsti kelią rasizmui, ksenofobijai, homofobijai ir kitoms net nepakantumo rūšims, kad būtų galima taip pat ir padėti mm, teismų apmokymus renkti. Įgyvendant tas mm, finansinės programas, komisija siekia užtikrinti glaudesnį ryšį tarp politikos ir finansavimo ir sukurti palankesnės, lengvesnės sąlygas paramos prašytams gauti tą paramą aišku, visada laikantis finansinio reglamento visų iškeltų reikalavimų. Galbūt pastebėjote, kad 2014 metų metinėse darbo programuose yra daug, dabar numatyta daugiau konkursų nei ankstesnėse programuose. Ir dauguma jų yra būtent nukreipti to, e, į specifinius tikslus, todėl jų yra daugiau. Ir be to, tų konkursų prioritetai yra apibriežti detaliau ir jie yra geriau suderinti su besikeičiančia politika besikeičiančių politikos formavimo atitinkamose srityse. Aišku, viskas yra susijęs su, viskas nukreipta į efektyvą es teisės aktų gyvenimą ir geresnį piliečių teisų gyvenimą. Parinkti projektai ir jų rezultatai turi aiškiai parodyti, kad yra labai didelė europinė pridėtinė vertė sukurta. To labai reikalavo Europos parlamentas ir mes labai daug apie tai kalbėjome. Tuo pat metu mes siekiame sinergijos tarp mūsų programų. Pavyzdžiui, konkursas dėl nukentėjusiųjų, dėl aukų. Čia yra ir teisių dalis, ir Dafnė yra apjungiama, ir teisingumo programos dalis, ta, kur yra prieiga prie teisingumo, viskas yra apjungta. Ir tai apjungta todėl, kad norima apriepti platesnį nukentėjusių į ratą ir padaryti taip nuosekliau ir visapusiškiau. Taip pat, siekiant išvengti bet kokio dubliavimosi, irgi yra pasirūpinta tuo ir taip pat yra užtikrinam, kad būtų didesnis efektyvumas. Čia labai svarbu, kad pagrindiniai veikiantys subjektai aktyviau bendradarbiautų ir dalyvautų. Bendradarbiavimas su pilietinė visuomenė ir su pagrindiniais tiklais veikiančiais po visą Europą yra mm, skatinamas ir užtikrinamas per partnerių visą tinklą. Ir Lakučio 13, tai yra kita savaitė, yra terminas e, konkursui, kurio tikslas yra sukurti trejų metų partnerystę, kuri būtų finansuojama e, e, įvairios, tas finansavimas būtų per tą tinklą tai įvairiose mūsų veiklos sritise. Toliau dėl teisingumo, teismų tinklo ir, ir lygybės rytėje veikiančių subjektų tinklai irgi yra kuriami ir tikslas čia yra užtikrinti, kad paraiškos prašytojų gyvenimas būtų lengvesnis, kai iš tikrųjų es finansavimo pasaulis yra pakankamai sudėtingas ir tiem, kas nori jame dalyvauti, dažnai atrodo jis labai nesuprantamas ir kaip didžiulė našta. Todėl mes ketiname dirbti ir su viešojo, ir kai kuriais atvejais prietos sektoriaus subjektais. Ir nacionaliniai, ir tarptautiniai, ar transnacionaliniai e, projektai irgi gali būti kai finansuojami. Ir maži projektai taip pat gali dalyvauti, aišku, su sąlyga, jeigu jie įrodo, kad yra pakankamai sukūriama europinės pridėtinės vertės. Uh, Toliau per savo supaprastinimo priemonės mes parengėme vieną bendrą vadovą, gidą, kur pateikiamas vienas bendras taisyklių paketas galiojantis visoms rytims. Mes taip pat įvedėme supaprastintas formas dėl um, teisėjų mokymo, pavyzdžiui, išlaidų kompensavimo. Ir mes pažiūrėsime, jeigu tai sėkmingai, jeigu tai pasiteisins, mes pritaikysime ir kitose srityse tokias supaprasintas formas, nes tokiu būdu sumažės biurokratijos naudos gavėjams, kai jiem reikia ir vesti visą, visą ataskaitą ir paskui pateikti dokumentaciją kompensacijoms. Taip pat komisija siekia geriau skleisti informaciją apie naujasias programas ir apie skelbiamus konkursus. Štai šalia mūsų stalo, ant stalelio šonė pateikėme lankstinukus visomis kalbomis apie visas programas, kurias mes valdome. Mūsų interneto svetainė taip pat yra pertvarkyta tam, kad būtų galima lengviau suprasti įvairias procedūras ir gauti daugiau tokios bendros informacijos. Ir mes gavome jau iš paraiškų teikėjų mm, grįžtamąją informaciją, kad jiem tikrai patinka, jiem labiau patinka dabar tai, kad gali jie lengviau judėti po svetainę, geriau matyti visą informaciją apie vykstančius ar vykstančius konkursus, gali daugiau gauti papildomos informacijos. Taip pat interneto svetainėje yra pateikiama informacija ir apie būsimus konkursus ir mm, nurodomas taip pat ir daug, apitikris tvarkaraštis. Be to, ir informac... informavimo renginiai buvo rengiami įvairiose valstybės narėse. Jų tikslas yra susitikti su mm, potencialiais paramos gavėjais, kad būtų galima labiau nukreipti jų pastangą, teis, pastangas teisingumo srityje ir, ir lygybės srityje. Ir Taip pat e, mes stengiamės kasmet teikti informaciją, atsiskaityti Europos parlamentui apie pasiekimus e, iš, iš šių programų. Bet ne vien tik tai apie pasiekimus mes norime pateikti informaciją, mes taip pat norime išiškinti ir aišku trūkumus, probleminės rytis. Aišku, kol kas mes kalbame apie šių programų labai ankstyvuosius tik įgyvenimo etapus. Tačiau mes jau pradėjome ruošti tokias ataskaitas parlamentui. Ir labai mielai pristatysiu jums tokias ataskaitas. Bet prieš tai, prieš užbaigdama, dabar dar noriu pasakyti vieną dalyką, ką noriu atkreipti jūsų dėmesį kas įvyko komisija pertvarkius. Teisingumo generalinis direktoratas dabar yra smarkiai išsiplėtęs. Mes turime dabar ir vartotojų visą e, dalį iš būsio Sanko generalinio direktorato. Mes gavome visą vartotojų skyrių ir mm, nesveikatos dalį, bet vartotojų visa, visas tas, visa tas skyrius e, perėjo pas mus. Ir nuo sausio pirmos, mm, aišku, organizacinė prasme jie persikels pas mus, bet kol kas politiškai mes jau pradėjome dirbti. Ir iš dabartinio vidaus rinkos generalinio direktorato mes gavome taip pat tą dalį, kuri užsima įmonių teise, tai vad, dabar vadinama įmonių valdysena socialinė atsakomybė. Tai aišku, kad tai yra peržiūrėtas dabar portfelis, komisaro galiojimai ir esu tikra, galiu jūs patikinti, kad uh, su tais supaprastinimo procesais, kuriuos mes gyvendiname, mes tikrai sugebėsime pasiekti tų didelių tikslų ir aš su dideliu džiaugsmu ateisiu pas Jūs atsiskaityti už tai. Ačiū. Thank you very much, madam. Labai ačiū, ponė Mikų. Kol kas tik vienas žmogus nori pasisakyti. Pone Veržėt, prašom. Oui, merci. Je vais essentiellement... Euh, Ačiū. Aš e, norėčiau e, pasisakyti dėl e, teisės teisingumo ir pilietybės programos, jeigu jūs nieko prieš. Šis klausimas itin aktualus dabar. Rasizmas, ksenofobija beveik visur ES pakėlė sparnus Net visur galėčiau pasakyti ne beveik, lygiai tą patį galim pasakyti apie neligybę. Pirmosios neligybės aukos e, tampa diskriminacijos aukomis ir dažnai tai yra vaikai ar neįgalėjai, didelė dalimi moterys. Ir aš visai neseniai e, FAM komiteto išreikštą nuomonę perskaičiau kurioje išreiškia susirūpinimas dėl skirtingų programų finansavimo. Be to, e, jūs esate atsakinga už duomenų apsaugos e, temą. Ta tema labai svarbi, ką tik apie ją kalbėjome. Teoriškai pilietybės klausimas įeina ir irgi jūsų kompetencija, bent jau pagal programas. Po to, kai Europos komisija buvo performuota, e, mes e, bandėme e, išsiaiškinti geriau, kas bus atsakingas iš komisijos narių šį klausimą vartotojų apsaugos ir vartotojos teisų klausimas atiteko jūsų portfeliui. Ir ponė Žurova, Jurova aiškino pagrindinių teisių santykį su įvairių teisingumo programų e, įgyvendinimu. Dabar matau, kad ponė Jūrova ir ponas Timmermans pradėjo visą eilę su pilietybės susijusių klausimų spręsti, nes man atrodo, kad atsakymų nėra patys aiškiausi. Uh, Norėčiau geriau suprasti, kokie yra jūsų prioritetai šioje srityje, turiu galvoje bendrai jūsų generalinį direktoratą. Kas yra jūsų biudžetiniai prioritetai? For... Ačiū. Dar du žmonės nori pasisakyti. Pas, pirmiausia, ponė Gabriel. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, norėčiau išskirti. Uh, teisės, lygybės ir pilietybės e, programą ir DAFNE programą. Taip, uh, E, šios programos, e, ši programa neturi būti užgošta kitų programų. Mes kalbame apie e, biudžeto labai ženklų sumažinimą nuo beveik daugiau negu 3 procentais yra sumažinamas finansavimas per kitą, negu 30 procentų sumažinimas per kitą finansavimo etapą. Ar galvojate, kad taip Europos komisija sugebės kovoti su įvairiausiomis e, diskriminavimo, smurto priemonėmis prieš vaikus, prieš moteris? E, kitas klausimas. Ar yra imtasi konkrečių priemonių, kad būtų supaprastinti administraciniai formalumai ir prašymų teikimo procedūra, kad galėtume padėti mažoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti DAFNE programuose? Kaip Europos komisija e, ketina stiprinti DAFNE programos matomumą bendrai ir kaip e, jūs užtikrinsite tos programos veiksmingumą ir jos populiarumą. Ačiū. E, madam. Toliau ponė Stevens. Dank u wel, voorzitter. En eh, beste collega's, ik heb één kleine vraag. Ik wil... Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Uh, Visų pirma, aš norėčiau padėkoti už paaiškinimus apie šią programą. Viskas buvo labai įdomu. Aš pati norėčiau paklausti dėl tokio klausimo. Yra numatytas papildomas biudžetas e, kai kurioms e, neįgaliųjų organizacijoms. E, tokioms organizacijoms neretai reikia papildomų lėšų, e, turiu galvoje apie, pavyzdžiui, kurčnebilių organizacijas, e, organizacijos, kurios dirba su žmonėmis nesugebančiais rašyti arba turinčiais e, dvasinių problemų. Aš pati kalbu apie papildomus kaštus susijusius su neįgalumo, su neįgalumu kitos e, organizacijos tokių papildomų išlaidų neturi ir neretai jos gali lengviau gauti finansavimą pagal įvairias Europos programas. Visa tai, e, ką daro mūsų remžiaus organizacijos, yra labai naudinga. Aš norėsiu žinoti, ar yra specialių nuostatų e, orientuotų į neįgaliųjų žmonių rėmimo organizacijas, nes tos organizacijos, E, patiria papildomų išlaidų ir labai dažnai turime vis tik konstatuoti, kad e, jų prašymai finansavimo yra atmetami, o to tarpu kiti e, projektų kandidatai gauna finansavimą. Toks būtų mano klausimas. Ačiū. Um. Ačiū. Labai svarbus klausimai dėl metinės darbo programos, todėl aš dabar paprašysiu ponios Mikų apibendrinti. For... Ačiū už klausimus. Programos e, detalus aprašymas yra mūsų interneto svetainėje, yra įvardinti konkretus tikslai ir pagrindiniai e, paramos gavėjai pagal konkrečius tikslus. Bet aš norėčiau dar konkrečiau pasakyti, jeigu žvelgsime į DAFNę arba į kitus projektus, E, turėtume nepamiršti kitų dviejų programų konteksto. Ir aš grįžtu prie to, apie ką kalbėjau pačioje pradžioje. Mes galvojam ne tik apie tai, kas būdavo anksčiau. Pavyzdžiui, DAFNE programai būdavo skiriama aiškiai konkreti suma. O čia mes kalbame apie DAFNE ir e, galimybės naudotis teisingumo programomis. E, Tos dvi, tai yra dvi skirtingos programos ir jeigu jų finansavimą bendrai skaičiuosime, suma bus bendresnė negu ankstesniais metais. Ir jūs e, skaičius neretai gaunate e, jau vėliau ekspost ir tai yra pateikiama ataskaitoje, kurią komisija parlamentui pateiks 2015 metais. Gerbiami parlamento nariai paminėjo nemažai aktualių temų. E, Visos jos jau yra nagrinėjamos arba bus nagrinėjamos mūsų skelbiamuose programuose arba skelbsiamuose programuose. Vis tik aš norėčiau vieną dalyką pasakyti. Parengėme interneto svetainę. Teikiame informaciją visiems. Keliaujame į valstybės narės ir jas informuojame apie programas. Jūs taip pat bandote skatinti įvairias suinteresuotas grupės dalyvauti. Aš tikrai jūsų paramos noriu ir raginu jūs visus susisiekti su mumis dėl labai konkrečių klausimų, kad galėtume dalyvauti programų gyvename. Mes negalim nuvažiuoti į vieną ar kitą apygardą ir pasakyti, kad jūs turite prašyti paramos. Mes turim viešinti tas programas. Ką mes darome? Mes stengiamės skleisti informaciją ir tikimės, kad padėtis bus dar geresnė, jeigu mes visi kartu stengsimės tą daryti. Be to, turime bandomuosius projektus, e, kuriuos e, sudarote be kitako ir jūs. Kartais mes e, net per daug stengiamės panaudoti uh, nepanaudotas lėšas bandomiesiams projektams. Jūs čia mums nemažai padedate ir bandomieji projektai yra labai naudingi. Su ponu Balinger ir kitais parlamento nariais mes organizavome e, specialų bandamąjį e, projektą dėl e, gestų kalbos Ir e, kartu su jumis e, bandėme skirtingus projektus įgyvendinti. Stengiamės, kad programos būtų kuo efektyvesnės ir paprastesnės ir naudos gavėjams, ir mums patiems. Aš jau anksčiau sakiau, kad e, mūsų direktorate penki ar šeši skyriai anksčiau e, svarstė finansavimo klausimus. Dabar viskas yra daroma viename skyriuje. E, ir viskas yra daroma direktorato viduje, nes labai supaprastėjo e, kandidatų teikiami dokumentai ir paraiškų sistema. Aš nesakau, kad mes jau viską gerai padarėme, bet norime, kad būtų dar geriau. Finansavimo programa tik prasideda, stengiamės e, trūkumus pašalinti įvertindami tai, ką pamatėme per pirmosius įgyvenimo metus. O paikdama grįšiu prie pilietybės Aš žinau, kad yra šiek tiek neaišku, kas ką daro Europos komisijoje. E, komisijos narys Avramopulus perėmė tai, kas vadinasi pilietybės programa. Mes savo generalinėme direktorate ir toliau darome tai, ką darydavome anksčiau. Piliečių teisės. Tai yra mūsų darbo sritis ir kai su jumis diskutuojame, norim apie atitinkamas programas pakalbėti. Ir su vidaus reikalų generaliniu direktoru bandome rasti bendrų sanglūdos taškų, bet savo programų teisingumo direktorate mes nekeikitėme. E, vidaus reikalų generalinis direktoratas, kuriam ponas Avramopoulos turi savo programas. Ačiū uždėmesi. Like Mes norėtume padėkoti Jums už tai, kad Jūs dalyvavote mūsų posėdėje, pristatėte mums e, savo programą ir be abejo mūsų komitetas ir toliau atidžiai stebės, kaip e, viskas yra įgyvendinama. Dėkoju. Toliau mūsų darbo tvarkėje yra ES programos skirtos finansavimo priemonėms, bet šį kartą mes kalbėsime apie Olafo veiklą. Ir pas mus atvyko pas mus atvyko Johanu Kau, kuris yra Europos kovos su sukčiavimu tarnybos Olafo D5 skyriaus vadovas. Jisai pristatys mums Mainų pagalbos ir mokymo programos e, siekiant kovoti su uh, e, sukčiavimo euro atžvilgiu programos Periklės 2020 darbo programą. Prašau, ponė. Dėkoju, ponė Albrecht, dėkoju Jums vicepirmininkė. Ir iš tikrųjų man yra didelė garbė ir mums visiems yra puikia galimybė uh, pristatyti jūsų komitetui, jūsų garbėjams komiteto nariams e, periklis, programos Periklis 2020 metinę programą. Aš norėčiau pirmiausia Jums papasakoti trumpai apie programą Periklis 2020 ir po to aš jums paaiškinsiu, kodėl ši darb, 2014 metų darbo programa yra ypatinga ir papasakosiu jums apie ateities planus. Taigi, programa Periklis 2020 tai yra, yra e, pagalbos ir mainų programa skirta kovai su sukčiavimu euro atžvilgiu. Ši programa buvo sukurta tarybos sprendimu 2000 e, e, pirmaisiais metais Ir tas pirmasis sprendimas e, buvo skirtas laikotarpį nuo 2002 iki 2005 metų, po to ji buvo pratesta iki 2006 ir 2013 metų kitų tarybos sprendimų. Kovo 11 dieną ES teisė, kurios institucijos patvirtino e, programos Periklės 2020 pratesimą 2014-2020 metais pagal daugiametę finansinę programą. Ir pagrindinės teisės aktas įsigaliojo šių metų balandžio 6 dieną. Reglamento numeris 3031 įgyvendinimas yra susijęs su tomis valstybėmis narėmis, kurios priklauso eurozonai dalis šio reglamento dar neįsigaliojo dėl to, kad jis dar nėra ratifikuotas Junktinėje karalystėje. Ankstesnė, per, pagal ankstesnės periklės programas laikotarpio nuo 2007-2013 metų buvo skirti, skirti keli milijonai eurų šioms, šiai programai ir ši programa sėkmingai buvo vykdoma, buvo įgyvendinti maždaug 113 projektų ir 72 projektus pasiūlė e, valstybių narių nacionalinės institucijos, daugiausia teisės saugos institucijos, teismai, policijos e, tarnyba, bet ir nacionaliniai bankai ir nacionaliniai auditoriai ir 41 programą inicijavo pati komisija, tai yra pats Olafas. Nuo 2007 iki 2013 metų 4320 ekspertų dalyvavo įvairiose programuose, kurios buvo vykdomas 83 valstybėse visame pasaulyje. 2013 ir 2014 metais komisija atliko šios programos vertinimą ir pristatė jums parlamentui ir tarybai savo e, tyrimų išvadas. Ir pagal tas išvadas matome, kad buvo gyvendin, programa buvo gyvendinama labai veiksmingai. Tai yra mažiausia ES vykdomo programa, bet labai sėkminga. Dabar kalbėdamas apie apie programą Periklės 2020. Reglamentas 1331-2 2014 numato, kad programoje Periklės 2020 bus skirta 7,7 milijono eurų ir programa e, bus vykdoma iki nuo 2014 e, metų sausio 1 dienos iki 2020 e, metų gruodžio 31 dienos. Ši programa pirmiausia yra skirta tam, kad būtų kovojama su sukčiavimu euro atžvilgiu, taip užtikrinant ES ūkio konkurencingumą ir viešųjų finansų saugumą. Uh, 2013 metų programa buvo atnaujinta, supaprastinta, ypač buvo patoplintos nuostatos susijusios su gavėjų, e, e, gavėjams taikom, taikomais tinkamumo finansuoti kriterijais. Be to mes taip pat sugriežtinome nuostatas dėl stebėsinos vertinimo ir e, atskaitomybės standartų tam, kad komisija galėtų gauti visą išsame informaciją apie naudos gavėjus pagal šią programą. Ir šie apskaitos e, standartai turėtų užtikrinti, kad tarybai ir Europos parlamentui būtų teikiama savalaikė informacija ir išsame informacija apie tai, kaip ši programa yra įgyvendinama. Bet to šioje programoje yra numaty, yra uh, įtrauktos nuostatos dėl komisijos rengimų deleguotųjų aktų. Pagal galiojantį reglamentą komisija turi kiekvienais metais tvirtinti metinę programą. Ir pirmoji metinė programa buvo patvirtinta komisijos 2014 m. kovo mėnesį. Komisija įgyvendina šias metinės programas pagal reglamentą, teikdama subsidijas e, ir finansavimą ir atsižvelgdama į prioritetus, kurie yra e, nustatyti tiems regionams, kuriuose mes manome egzistuoja rizika, kad gali būti sukčiavimama euro atžvilgiu. Mes finansuojame tinkamus finansuoti veiksmus e, pagal e, šią programą, bendradarbiaudami kartu su kompetentingomis nacionalinėmis institucijomis. Mes rengiame konferencijas, seminarus, mokymo kursus, e, techninius ir taktinius mokymus, personalo mainus, išvažiuojamuosius vizitus. Ir visa ši, ši veikla yra vykdoma ir ES, ir kitose pasaulio šalyse. Apie tai papasakosiu vėliau. 2014 m. metinėje programoje yra. yra numatytas biudžetas, tai yra 925 tūkstančiai eurų ir e, tas biudžetas bus, rengimas, e, bus e, vykdomas remiantis mūsų strategiją. Strategija yra rengiama dalyvauti variems ekspertams iš teisėsaugos institucijų, bet ir iš finansų institucijų, tai yra ir iš bankų, ir iš Europos, Sąjungos, iš Europos centrinio banko. Taip pat dalyvaujant Europolo atstovams, mes bendrose susitikimuose aptarėme programos prioritetus kartu su ekspertais ir tuomet priimame sprendimą dėl to, kokios yra aktualiausios grėsmės susijusios su sukčiavimu ir pinigų padirbinėjimu ES ir visame pasaulyje. Tai aš kalbu apie eurų padirbinėjimą. Prioritetai e, kurie sudarė 2014 metų e, veiksmų programos pagrindą, yra prioritetai, kurie yra susijęs su tomis šalimis, kuriuose euro gamy, gaminant ir uh, skirstant eurą kyla nemažai grėsmių. Ir mums labai rūpia be abejo pietričių e, regionas ir Turkija. Tai reiškia, Balka, pietričių regio, e, Europos regionas tai yra Balkanai. Nes mūsų prognozijos rodo, kad būtent tenai kyla didžiausia rizika. Be to, taip pat, mes taip pat skiriame nemažai dėmesio ir Magrebo regionui. Čia bendradarbiavame su Prancūzijos, Italijos e, atstovais, tam, kad galėtume e, e, Uh, užkirsti kelią tam, kad uh, bu, uh, užkirsti kelią euro banknotų ir monetų padirbinėjimui. Be to mes skiriame ypatingą dėmesį ir Pietų Amerikai, kadangi Kolumbijoje, Kolumbija yra a, toks savotiškas pinigų padirbinėjimo, euro padirbinėjimo centras ir tenai euro, a, euros padirbinėjimas lygiai taip pat kaip ir doleris. Ir a, nusikaltėliai tenai uh, verčiasi ir kita vei, nusikalstama veikla, pavyzdžiui, užsima pinigų plovimu, uh, kokaino, uh, prekyba kokainu ir kitais narkotikais. Todėl Kolumbijai skiriame ypatingą dėmesį ir rengiame specialius mokymus teisės saugos pareigūnams, bendradarbiaudami su JAF teisės saugos institucijomis. Taigi, kokie yra uh, kokiu rezultatu tikimasi po 2014 metų veiksmų programos gyvendinimo, nes programa jau yra gyvendinama. Mes jau paskelbėme pirmąjį e, kvietimą e, e, teikti paraškas projektams. Bendra vertė yra 600 tūkstančių, gavome keturias paraiškas ir pagal tris paraiškas jau skirėme finansavimą E, Ispanijos e, policija pateikė vieną paraišką, e, kuri yra susijusi su Pietų Amerikos teisėsaugos institucijų stiprinimu, nes Ispanijos pareigūnai tenai rengia policijos pareigūnų mokymus. Taip pat skiriame finansavimą Prancūzijos pasiūlytai pateiktai paraiškai. Jie pateikė pateikė Prancūzijos policija. Ir ta paraiška yra susijusi su, įvairi, su uh, uh, tyrimais, uh, kurie buvo skirti išsiaiškinti, kaip atvirnėjami pinigai Prancūzijoje ir kitur. Ir taip pat mes skiriame finansavimą pagal Italijos finansų ministerijos paraišką surenkti bendrus mainus su Magrebo šalių policijos pareigūnais, kuriuose taip pat galėtų dalyvauti ir Ispanijos ir Prancūzijos pareigūnai. Kiti mūsų biudžeto pinigai yra skirti da, numatytiems tikslams, kuriuos tvirtina komisija. Mes sudarome sutartį su rangovais, kurie rengia seminarus Ir šiuose seminaruose dalyvauja da, da, techniniai ekspertai ir Europolo ir Europos centrinio banko ekspertai. Ir mes e, ketiname e, surenkti tuos e, viešų pirkimų, tas viešų pirkimų procedūras štai kam. Tai yra seminaras skirtas Turkijos pareigūnams. Turkija yra šalis kuri e, kelia grėsmę. Joje yra rizikos, kad bus padirbinėjimas euras ir todėl mes manome, kad bendradarbiaujant su mūsų ekspertais ir remiantis rizikos vertinimu, reikėtų e, kitų metų pradžioje surenkti Turkijoje seminarą pagal e, e, Periklis 2020 programą. Bet to kartu su Europolu ir Europos Centriniu banku mes norime surenkti ketvirtąją konferenciją dėl Europo darbinėjimo. Ji vyktų Frankfurte, tai Europos Centrinio banko būstinėje ir jo dalyvautų įvairios, įvairios subjektai, kurie viena pirkus taip yra susijęs su kova su, su europadirbinėjimu. Ir taip pat mes norime rengti mokymus e, Kolumbijoje, Kali regione, nes ten reikia e, tinkamai apmokyti pareigūnus. O dabar galvo, kalbėdamas apie mūsų ateitį, norėčiau pasakyti, kad e, pagal Europos uh, uh, Europos komisijos pirmininko sprendimą e, iš Olafo, Perikės 2020 programa buvo perkelta į e, e, finansinių reikalų generalinį direktoratą. Šis sprendimas įsigaliojo lapkričio 5 dieną ir komisijos narys ponas Moskovičiai kartu su ponu Marko Putė, dabartiniu generaliniu direktoriumi, perėmė šią programą. ir uh, uh, už politinius klausimus dabar bus atsakytas ponas Moskovičiai ir ECFIN generalinis direktoratas, o, uh, už veiklą da, jie taps atsakingi tik tai nuo kitų metų sausio pirmos dienos. Mes toliau stebėsime, kaip yra gyvendinama 2014 metų veiksmų programa ir taip pat stengsime pateikti jums. Uh, kaip visuomet metinę ataskaitą dėl 2014 e, metų veiklos programos įgyvendinimo pagal 13, 13 taisyklę 2015 e, metų pradžioje. Ir taip pat mes tęsime dėrybas su atsakingomis šalimis dėl tolesnio šios programos finansavimo. Ir Mes be abejo taip pat raginsime Junktinę karalystę ratifikuoti e, šio e, programos e, periklės pratesimą ir taikymą ne eurozonos šalise. Nes praeitais metais mes pamatėme, kad ne eurozonos šalis gali dalyvauti labai sėkmingai ir mes norėtume, kad Didžiosios Britanijos parlamentas kuo skubiau ir kuo sklandžiau ratifikuotų šios programos išplėtimą į ne eurozonos šalis. Dėkuoju. Um, so... Ačiū panui Kau. Labai išsamei pristatėte viską, tai man atrodo, kad klausimų kaip ir nėra. Labai ačiū, kad pristatėte mums tas programas. Aišku, mes toliau seksime, kaip viskas einasi savo darbe. Ačiū Jums labai. Is... Kitas darbo tvarkės klausimas. Komisija pristatys 2014 metų darbo programą ir finansavimą Sąjungos veiksmų ir pagalbos ekstremalios situacijos atveju, naudant prieglašio migracijos migracijos fondą, vidaus saugumo fondą, išorės sienų ir vizų srityje, vidaus saugumo fondą policijos bendradarbiavimo srityje ir, to, ir mes turime svečią ponė Cigan, kuri yra Home, vidaus reikalų generalinio direktoratų direktorė, ji pristatys mums šias tris programas. Taigi žodis jums. Eh, Ačiū pirmininkė, laba diena, gerbiami Libė komiteto nariai. Man tikrai džiugu buvo prisijungti prie jūsų posėdžio šiandien ir trumpai pristatyti tas programas, kurias jūs paminėjote. Kalbam apie 2014 metinės darbo programas vidaus reikalų srityje. Paskutinis sutikimas posėdžiuose buvo jums trumpai pristatytas vidaus reikalų fondas ir nacionalinės programos. Jūs atsimate, du vidaus reikalų fondai buvo įsteigti tam, kad 2014-2020 uh, metų mm, laikotarpio būtų galima migracijos uh, prieglapščio, vidaus saugumo, um, tie fondai konkrečiai yra, buvo skirti būtent veiklos rytims uh, tose srityse, veiklos priemonės tose srityse ir mm, mes siekiame, mm, kad finansinės priemonės būtų netokios sudėtingos, kad jos būtų paprastesnės, kad būtų galima geriau pasiekti pasiekti politikos tikslų ir sukurti daugiau e, es lygmens e, pridėtinės vertės. Mm, tie du fondai mm, gali būti e, finansinės rytie valdomos per nacionalinės programas, pasidalyto valdymo būdu arba kai, kai yra daugiametė finansinė programa patvirtinta ir tada nacionalinė valdžios institucija valdo tokias programas ir tai, mums, tai jums jau yra pristatyti ankstesniuose posėdžiuose. Kitas būdas yra centralizuotas valdymas ir čia jau komisija nusprendžia, kurie, kuriuos veiksmus reikia finansuoti, kuriuose valstybės narėse ir per tarptautinės organizacijas. Ir čia jau komisija tiesiogiai valdo tokias programas per metinės darbo programas. Reikia pabrėžti, kad pagal tą naują e, vidaus reikalų fondų struktūrą e, metinės darbo programos, nežiūrint dėl to kad, jos, to, kad jos yra metinės, vis tik tai jos rengiamos turint omenyje mm, strateginės, daugiametės strategijas ir tikslus. 2014 metų programos turi turėti ir strateginį, ir veiklos um, ryšį su bendrosiomis programomis ir ateities planais. 2000, 13 metais buvo patvirtinta papildoma um, metinė darbo programa. Tai buvo didžiulis iššūkis dėl to, kad pagrindiniai reglamentai buvo patvirtinti labai vėlai, dėl to, kad finansinės dėrybos baigėsi labai vėlai, bet vis tik tai komisija patvirtino tris metinės darbo programas mm, dėl mm, mm, išorės sienų ir policijos bendradarbiavimo. Ir čia turime apie 100 milijonų eurų bendrai. Tai yra, aišku, pagrindas e, sukurtas ir atvertas kelias, kad būtų galima patenkinti finansavimo sritis Europo, e, poreikius ES įvarsios rytise. Yra bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis ir tai yra daroma policijos dialogo kontekste. Jūs tikriausiai atsimanote, kad kai kalbėjote apie nacionalinių programų situaciją, vienas iš tokių įdomių informacinių momentų buvo tas, kad pirmą kartą panaudojame pirmą kartą sukurtą priemonę naujos mūsų fonduose politikos dialogą. Ir um, dabar susitinkame su valstybėmis narėmis, aptarėme e, daugiamečius prioritetus ir jų strategijas atnėjams metams. Tai buvo padaryta rengė, kai jie rengė savo nacionalinės programas ir kai mes rengėme iš savo pusės tai, kas buvo reikalinga, kad būtų galima sukurti palankės sąlygas tolesniam darbui. Ir tų sutikimų metu mes taip pat pasinaudojame tą progą ir kalbėjome su valstybėmis narėmis ir galvojame, kokie projektai būtų įdomus valstybėms narėms, kokie projektai turėtų europinės pridėtinės vertės. Uh, Taigi prioritetai buvo taip ir parinkti, atsižvelgiant į mūsų mm, pagrindinius prioritetus e, ir pagrindinius aktualiausius poreikius. Dar vienas dalykas, ką aš norėčiau paaiškinti, tai yra, kas mums buvo pagrindiniai dalykai, aspektai, elementai, ką atsižvelgėme rengdami metinės darbo programas. Čia vėlgi Pakartosiu tai, kas akivaizdu. Pirmin, pa, pa, pats svarbiausias argumentas, į kurį mes atsižvelgėme, aišku, visų pirma, buvo europinė pridėtinė vertė. Tai yra, kad būtų tikrai tų transnacionaliniai veiksmai, turėtų didžiulį es poveikį, es lygmens poveikį ir mm, kad tikrai es programos būtų europinė, europinės pridėtinės vertės. Ir čia vėlgi turiu sugrįžti prie Mm, tų mechanizmų, kuriais pasirėmėme mm, politikos dialogę mm, kai kalbėjome jau apie nacionalinės tas programas, e, mes paskui sukaukė, sukaupėme tą informaciją tam, kad būtų galima užtikrinti um, visų veiksmų nacionalinių programų papildomumą. Ir dabar dar kas yra labai svarbu, Galvojant apie transnacionalės e, kelių agentūrų iniciatyvas, atsižvelgėme į tą potencialą, kiek praktinis bendradarbiavimas gali būti pagerintas, nes praktinis bendradarbiavimas yra nepaprastai svarbus, kai nekalba apie politikos priemonių gyvenime. Dar vienas toks e, išorinis matmuo, tai veiksmai sėtini su trečiosiamis valstybėmis ir papildomumas e, su kitomis finansavimo priemonėmis, su struktūrinių fondų, socialinių fondų, regioniniais fondais ir išorės veiksmų priemonėmis. Tas irgi buvo labai svarbu. Visais tais aspektais mes žiūrėjome, kad būtų labai didelis papildomumas. Uh, kad tikrai nebūtų finansavimo dubliavimosi, kad nebūtų ir kažkokių tai pamirštų e, veiksmų. Na ir galiausiai dėl e, skubios pagalbos, čia dar apie tai pabaigoje gal plačiau pakalbėsiu, čia irgi svarbis rytis. Dabar gal pateiksiu kai kurių pavyzdžių. Trys visi tie tekstai darbo programų yra prieinami interneto svetainėje ir mes galime ir papildomus informacijos suteikti prireikus jums. Pateiksiu tik tai pavyzdžius ir, ir nurodysiu sumas iš tų trijų programų, tiesiog kad susidarytume tokį pirminį vaizdą. E, dabar prieglaušio migracijos ir integracijos fondo srityje bendra suma 14 metams yra 37,4 milijonai. Iš jų 25 skirti e, skubos pagalbai, o likusi dalis sąjungos veiksmams. E, čia aš kokių pavyzdžių pateikčiau, tai yra projektai, veiksmai, visų pirma, Vienas labai svarbus - identifikuoti ir skatinti pažangę praktiką prieglopščio srityje. Čia kalbame apie specialiųjų poreikių identifikavimą, ypač tai būtų vaikai ir moteris, prieiga prie teisinės ir procedūrinės informacijos nemokamai ir e, asmenų gaunančių e, tarptautinę apsaugą integravimas Dar svarbus toks pavyzdys tai būtų bandomasis projektas, e, bandomieji projektai ateityje dėl informavimo kampanijų. Tos informavimo kampanijos yra kuriamos, kad būtų galima užkirsti kelią rizikai sėtinai su um, selemigracija, Čia aš pateikčiau tokia, e, tokius du pavyzdžius, čia vėlgi mes norime parodyti, kad mes bendarbiaujame tos veiksmus įgyveninant su tokiamis organizacijomis kaip e, Tarptautinė e, migracijos organizacija ar e, Junktinių tautų pabėgėlio komisaro biuro ir tai, čia Antrojų atveju yra Etiopijos Sudano projektas, kur jungtinės tautos valdys. Pirmojų atveju yra su migracijos organizacija taip pat projektas ir yra viduržėmio jūros valstybių darbo grupė yra sudaryta, kur irgi konkrečiai veiksmai bus įgyvendinami pratesant sprendimą dėl pagrindinių ateities užduočių, kas yra išryškintos Duržėmė jūros darbo grupės kompetencijų srityje. Dabar dėl saugaus ir tvaraus nukentį. Nukentėjusiųjų nuo priekybos žmonėmis gražinimo ir integravimo, čia tame kontekste dirbom su Albanija, Ukraina ir Maroku. Ir čia aš paminėčiau tokį pavyzdį, kad iš tikrųjų priemonė yra apimanti labai daug sričių, labai novatoriška. Tai yra mobilumo partnerystės e, skatinimo priemonė. Ji tikrai apima daug sričių ir aš tam labai noriu akcentuoti. E, tai yra projektas, kuris visose 2014 e, programuose nurodyta skirta, e, tai ne tik tai prieglopščio migracijos, bet taip pat ir um, išorės sienų ir policijos bendradarbiavimo uh, darbo srityse paminėtas projektas labai novatoriškas, um, nes novatoriškas yra ir finansavimas, ir lankstus pakankamai, kad būtų galima padėti toms valstybėms, kurios dirba dėl mobilumo partnerysčių ir bendros darbo tvarkės migracijos ir mobilumo srityse. Tai vėlgi uh, Mm, siekiame e, supaprastintai įgyvendinti e, tą globalų požiūrį migraciją ir mobilumą per tą bendradarbiavimą. Dabar dėl išorės sienų ir vizų vidaus saugumo fondo čia 15,7 milijono yra suma, 8,9 yra skirta sąjungos veiksmams, 6,8 e, yra skubiai pagalbai. Čia kai Tokie būtų pavyzdžiai, kokiu veiksmu yra įmamasi mm, pagal šią darbo programą. Tai yra projektai susiję su Schengeno vertinimo mechanizmu, Eurosur, e, bendradarbiavimu tarp valstybių narių. Čia vienas iš pavyzdžių būtų mm, parama, mm, techninių pajėgumų gerinimas valstybėse narėse, nus, Toliau regioninis bendradarbiavimas dėl, bend, per sieną tarp ES ir trečiųjų valstybių. Čia įtų kalba labai dažnai apie regioninės mokymo mm, programas, informacijos e, e, skleidimo programos ir techninių ekspertų mokymas irgi yra pakankamai komplikuota, kai na kalba apie sienos valdymo klausimus. Dabar dėl vidaus saugumo trečia darbo programa, tai yra policijos bendarbiavimo srities fondas, čia suma 49 e, kablelis beveik 5 milijono. Skubiai pagalbai nėra dalies Čia projektai, projektų pavyzdžiai būtų tokie, pavyzdžiui, teisėsaugos bendarbiavimo skatinimas, ekonominių finansinių nusikaltimų srityje, korupcijos srityje, kovo su kibernetiniais nusikaltimais, e, seksualinio vaikų išnaudojimo e, nusikaltimų srityje, tolės tinklų rėmimo veiksmai, jūs žinote, atlas mm, arba mm, strateginio e, patariamo bendradarbiavimo komanda, toliau uh, veiklos rėmimas, 2014-2017 metų politikos ciklo kontekste, kai kurie pavyzdžiai, tai dar būtų tokie pirkimai, pavyzdžiui, kovojant su priekyba žmonėmis, kova, kova su radikalėjimo tendencijomis, oro barometro tokie elementai ir taip toliau. Ir tai parama būtent gebėjimų stiprinimui. Jūs taip pat, aišku, pastebėsite, kad programa buvo patvirtinta rūpiučio pradžioje, taigi laiko nedaug dar praėjo ir tie veiksmai, kurie yra numatomi trečiam, ketvirtam ketvirčiui, tam, kad būtų galima gyventi tas priemonės, ką mes turime, tai yra, kad paskelbti konkursus, e, sugauti, pas, sulaukti pasiūlymų, dėrėtis dėl sutarimų, pasirašyti e, dotavimo sutarimus. Visą tai reikia patikrinti, visa, visam tam, vis, viskas darbas jau prasidėjo, aišku, skirtingose gyvenimo etapuose yra dabar skirtingi elementai, bet tiesiog mes tengiamės padaryti, kas yra įmanoma. Ir, kaip aš jau sakiau, pabaigai norėčiau tarti keletą žodžių dėl skubios pagalbos. Tai irgi metinių darbo programų dalis e, dviejose sėtise, ką aš jau paminėjau. Nu, čia įdomu būtų paminėti, nes palyginti su ankstesniais mechanizmais, skubos pagalbos mechanizmais, čia yra pakeitimų. Ir tų pakeitimų tikslas yra vėlgi supaprastinti visą sistemą, kad vartotojai būtų lengviau naudotis tą sistemą, kad būtų galima greičiau ir efektyviau sureaguoti į nenumatytas situacijas dėl migracinių srautų, krūvio ir, ir vidaus saugumo įvairių elementų pasikeitimų. Ir čia pagrindinis toks skirtumas pasikeitimas yra tas, kad dabar pagalba gali būti iki 100 procentų tos sumos, kuri gali būti finansuojama. Antras pasikeitimas yra tai, kad siekiant sukurti palankesnės sąlygas procesui, kad jis būtų paprastesnis, um, valstybės narės tam, kad mm, pasinaudotų tą sistemą, to mechanizmo jau dabar nebetu, nebeprivalo peržėti savo programų. Jos gali tiesiog gauti skubę pagalbą, tai yra numatyta jau metinėse darbo programuose, yra toks elementas jau Tai tiesiog kiti žingsniai jau yra, aišku, finansavimo sutarimas, bet visa procedūra yra daug paprastesnė, lengvesnė, nes nereikia nacionalinės programos peržiūrėjimo, tas buvo labai sudėtingas procesas. Taip pat ir um, aprieptis yra išplėsta. Um, Ankstesniuose fonduose buvo siauresnė tas rytis, dabar, aišku, jau ir išorės dimencija yra įmanoma, skubi pagalba yra įmanoma. Uh, E SF policijos kontekste, aš sakiau, 14 metam nenumatyta, bet tai bus numatyta jau tikrai 15 metams policijos e, bendradarbiavimo srityje. Dar vienas svarbus skirtumas. Anksčiau įgyveninimo laikotarpis e, skubios pagalbos priemonėms buvo šeši mėnesiai valstybėms narėms, dabar metinėje darbo programoje galima įrašyti, ir tą mes jau padarėme 14 metų programoje, 12 mėnesių. Taigi valstybėms narėms suteikėme šiek tiek daugiau laiko gyvenimui. Akivaizdu, kad paramos išlaidos, kas padaryta iki mm, paramos prašymo pateikimo, iki e, dotacijų skirimo, tas irgi yra numatyta. Ir tai gali būti tiesioginių dotacijų pavydalų išmokama tiesiogiai agentūroms atitinkamams. Suma, kokia būtų skiriama, jeigu jūs norėsite klausti, kodėl būtent tokia suma, o ne kitokia 2014 metams, mm, numatyta suma buvo paskirta tokia, ką parodė analizė iš ankstesnių metų 2014, aišku, vis dar yra ypatingi, kaip aš jau sakiau, dėl to, kad programa patvir, programos patvirtintos taip vėlai, bet, aišku, 15 jau viskas bus aišku ir akivaizdu. Ir tiesiog pateiksiu tokius skaičius ESF sienos skubos pagalba 6,8. Su mumis jau susitikė kelios valstybės Italija, Graikija, Kipras prašo tokios skubios pagalbos. Vienas formalus dar prašymas yra pateiktas, tai yra Kipro ir mūsų tarnybos įvertins tą prašymą atsižvelgdamos į visą, visus atitikimo kriterijus, veiksmų kokybę, europinę pridėtinę vertę, išlaidas ir po to įvertinimo mes galėsime perėti prie kitų žingsnių. Prieglašio migracijų integracijos fonde 25 maždaug milijonai eurų numatyti ir čia kelios valstybės narės prašo skubios pagalbos. Mm, tarp jų Italija, Graikija, Prancūzija, e, Kipras iš viso 23,1 tokia bendra suma daug maž būtų. Mus informavo, kad gali būti ir kitų paraiškų ir um, dabar mes esame vertinimo procese. Ir po to žengsime kitus žingsnius. Aišku, tai yra 14 metų, ta visa patirtis yra labai gera, um, galvojant apie pasirengimą kitiems metams, mes jau pradėjome po truputį um, renktis, aišku, jeigu būtų bus kitokia situacija, būtume pradėję anksčiau, bet uh, Aš tikiuosi, na, iš tikrųjų, esu tikra, kad laiku pateiksime jums ir visą informaciją dėl 2015 metų darbo programų, bet e, dėl 2014 metų darbo programų tai tie gal būtų informacijos iš mano pusės. Labai ačiū ir dabar lauksiu jūsų klausimų arba komentarų. And... Labai ačiū, ponė Cigan. Du parlamentarai noriu pasakyti. Pirmiausia, ponė Sipel, socialdemokratų frakcijos nariai. Ja, vielen Dank. Labai ačiū. Aš norėčiau nedelsdama pateikti klausimą apie apibrištį, o ne apie programą. Šia apibrieštis yra susijusi su programa ir jos panaudojimu konkrečiai Vokietijoje. Vakar Vokietija šventė Berlyno sienos nugrivimo 25, 25 metinės. Tuo metu žmonės e, ant sienos žuvo, atidavė savo gyvybės tik, kad galėtų ištrūkti iš e, VDR. O šiame kontekste, kai kalbam apie prieglopšį ir migracijos programą, taip kaip jūs kalbėjote, e, sakoma, kad reikia kovoti su priekyba žmonėmis. Ar Europos komisija aiškiai gali apibriežti, kas yra e, prekeiviai žmonėmis ir kontrabandininkai. Kai kalba apie šiuos du terminus, ar visuomet turimas galvoje nusikalstamos grupuotės, ar yra ir kitokio pobūdžio organizacijų. Kitas dalykas, kai Sirijos pabėgėliai pasitelkia e, žmonių pervežimo organizacijas todėl, kad jos kitaip, nes, jie nesugeba kitaip pervežyti per sienas, e, Ar tai jau yra nusikaltimas? Oui. Toliau paneveržijat. Ačiū. Aš daugiausia norėčiau kalbėti apie migracijos politiką, nes dabar, rengiant daugiametę finansavimo programą, Europos parlamentas labai dažnai akcentavo, kad reikia pusiausviros tarp prieglopščio politikos, integracijos politikos ir kaip aš pasakyčiau, saugumo politikos interesų. Turiu galvoje sienų apsaugojimą. Aš e, e, galėčiau pateikti labai daug pavyzdžių dėl sienų saugumo užtikrinimo, bet jums kalbant, aš girdėjau šiek tiek minčių apie imigraciją ir e, žmonių įkurdinimą. Turime naujas programas ir yra skirtos, skirti specialūs veiksmų planai trečiosioms šalims. Aš dėl jų turiu šiek tiek abejonių. Aš pati e, galvoju apie Etiopiją ir Sudaną, su kuriais yra pasirašytos sutartys ir yra nemažai rizikos, nes tose valstybėse e, jūrinė padėtis yra labai prasta. Manau, kad informavimo apie riziką problema yra labai aktuali, nes žmonės pasitraukdami iš tų valstybių bėga nuo mirties. Todėl labai neretai kiekvienu atveju, kiekvienu atveju galima ginčytis. Kai kalbam apie susitarimus su Albanija, Maroku ir dar kai kuriomis šalimis, e, turime suprasti, kad įgyvendinant jas turi būti gerbiamas žmogaus teisės. Kiek realiai tose valstybėse uh, yra įgyvendinamos e, pagrindinės žmogaus teisės, kiek jos yra gerbiamos, e, pritaikant mūsų jiems skirtas programas. Taip pat norėčiau pakalbėti apie valstybių narių gebėjimų sustiprinimą, e, priimant nedidelius pabėgėlių skaičius, kiekius, nedideliuose laivuose. Daugiausia tai yra žmonės, kurie prasis, prašys prieglopščio. 80, netgi 90 procentų tokiais nedideliais e, laivais atvykstančių pabėgėlių sieps prieglopščio, kreipsis į mūsų administracijas. Taigi kaip e, jūsų vykdomose diskusijose yra užtikrinama galimybė gauti prieglopsti? Kaip Europos komisija garantuoja, kad teisė į prieglopsti būtų gerbiama? Kitas dalykas, pradėjome bandomąjį projektą su Europos išorinių sienų stebėjimo organizacija, agentūra ir, kaip Europos komisija sakė, tas projektas yra daugiausia skirtas e, informacijos surinkimui, tyrimų atlikimui, išsiaiškint geriau, kokia yra padėtis palei sienos. Žinoma, Europos komisijai reikia turėti patikimos informacijos iš valstybių narių šioje srityje, bet taip pat aš norėčiau, kad tokie e, klausimai būtų traukti 2015 metų programą. Norėčiau sužinoti, kokia padėtis. Toliau e, žaliųjų e, vardu Pone Cepelos, ačiū pirmininkė, aš esu nauja parlamente ir ši finansavimo priemonė man yra santykinai nauja. Bet dabar, kai aš žiūriu į tai, kas parašyta ir klausau jūsų kalbant, man iškyla klausimų. Aš, e, pavyzdžiui, galvoju apie paramą katastrofų atveju. Ir man atrodo, kad tokiu atveju parama E, turi būti skiriama stambiausiams pabėgėlių stovykloms kitose valstybėse narėse. Bet jeigu aš teisingai jūsų klausydama supratau, greičiausiai parama katastrofoms yra skirta pačioms Europoms valstybėms narėms, kurios patiria didelius migrantų srautus. Ar tikrai aš gerai supratau? Būtų gerai sužinoti, kaip iš tikrųjų šiuo atveju yra. Mano nuomonė, parama katastrofų atveju E, turi būti skirta kitoms valstybėms, toms, kurios neįeina į Europos Sąjungą, toms valstybėms, kuriuose išgyvena ypatingai sudėtingas sąlygas. Galbūt mes nepakankamai darome, kad užkirstume kelią katastrofoms, kad užkirstume kelią tų žmonių poreikiui patekti į ES rizikuojant gyvybę. Aš manau, kad yra akivaizdu, kad sausros, potviniai, e, audros, E, neišvengiamai priverčia žmonės bėgti iš namų, nes jų gyvenimo sąlygos gerokai pablogėja. Bet lygiai taip pat žmonės bėga nuo konfliktų. Konfliktai stumia žmonės trauktis iš namų. Taigi, kai kalbame apie ES finansavimo priemonės, turime suprasti, kad jos turi būti skirtos ir preverciniam darbui, kad būtų užkirstas kelias tokioms katastrofoms, kurias mes e, matome ir už ES ribų arba ES valstybėse narėse. Ačiū. Thank you very much. And there is another request. Ačiū. Ir dar vienas. Laura Ferrara iš FDD frakcijos. Sì, grazie. Um, Io sostanzialmente mi chiedevo. Ačiū. Norėjau sužinoti vieną dalyką. Ar yra tikrinama, kaip panaudojant tuos fondus yra įgyvendinami iškeltieji tikslai? Ar praktiškai yra padaroma tai, ko siekiama? Aš pati esu Italija Ir Italija yra skiriama labai daug įvairių fondų imigracijai, prieglopšiui, e, gražinimui į tėvynę, bet e, kiekvienu atveju dirbame krizinėmis aplinkybėmis. Todėl aš norėčiau sužinoti, ar tiems, iškeliami, tiems fondams iškeliami tikslai iš tiesų yra pasiekiami, ar nėra labai didelio atotrukio tarp e, fondams iškeltų tikslų ir realiai pasiekiamų rezultatų. Ačiū, dabar žodis tada jums. E, prašom atsakyti tuos klausimus ir pakomentuoti darbo programą. Uh, Labai ačiū. Vienas svarbus dalykas, kurį norėčiau pakartoti iš savo pirminės kalbos, yra tas, kad čia kalbame apie metinės darbo programas 2014 metams. Tos programos negali būti vertinamos abstrakčiai, jos turi papildyti pagrindinius pinigų srautus, kurie ateina per bendras valdymo programas, nacionalinės programas, kurias pristato mums valstybės narės ir kurias Europos komisija patvirtina. Tada jos yra gyvendinamos ir Dažniausiai tos nacionalinės programos yra skiriamos septyneriems metams. Tie pinigai yra skiriami valstybėms narėms, valstybės narės juos panaudoja ir tai, kas numatyta metinėse darbo programuose, yra tik tai dalis mūsų tiesiogiai valdomų pinigų. Tai leidžia mums e, paremti kai kuriuos projektus, kad papildytume tai, ką duoda valstybės narės per nacionalinės programas. Taigi labai svarbu matyti bendrą vaizdą ir pasitikėti procesu. Darysime viską, ką galime, kad tai užtikrintume ir kontroliuotume, stebėtume. Svarbu užtikrinti, kad įgyvendant mūsų politikos prioritetus būtų pasiekta pusiausvira. E, turi būti nenumatyta E, galimybių iškreipti padėtį, kad kažkam būtų skiriama per daug, kažkam būtų skiriama per mažai. Tarp kitko, e, naujo politikos dialogų mechanizmo pritaikymas e, yra susijęs su daug svarbių tikslų. Organizuojame daug įvairiausių diskusijų dėl naujųjų fondų panaudojimo ir per jas turėjome galimybės valstybėms narėms pademonstruoti, kad mūsų politikų skirtingi prioritetai uh, E, turi atsispindėti nacionalinėse programuose. Jeigu taip nėra, tada reikės e, žiūrėti į metinės programas, bet bendrai būtina pasiekti pusiausviros, kad e, būtų įgyvendinti mums svarbus prioritetai. Taigi, dėl to aš ir pateikiau projektų pavyzdžių, 2014 metų veiksmų pavyzdžių tekstuose yra ir daug kitokių pavyzdžių. Aš neišsirinkau jų dėl vieno ar kito kriterijaus. Tiesiog e, tekstai yra išviešinami, jūs galite juos perskaityti, galime jums individualiai atsiųsti, jeigu norite. Ten yra pristatyti visi veiksmai ir nurodytos finansavimo sumos. Tada galėsim pradėti dialogą. Aš patikiu tik pavyzdžių, nenoriu sukurti įspūdžio, kad mes kalbam tik apie mano minėtosius projektus. Tarp kitko, E, atsakant į klausimą dėl priekybos žmonėmis ir e, kontrabandos. E, kontrabandos teisės aktuose apibrieštys yra pateiktos labai aiškios ir mes tengiamės priekybos žmonėmis ir kontrabandos nepainioti, bet tie elementai nėra įtraukiami tik į metinės programas. Jie yra ir kitų temų, tokių kaip prieglopsis, integracija nacionalinių programos elementas dėl skubos priemonių. Jos yra būtent sukurtos tam, kad būtų pritaikytos staiga susiformavusioms aplinkybėms. Jau kurį laiką e, taip yra daroma ir e, pirmiausia, prioritetai turi būti gyvendami nacionalinės, per nacionalinės programas E, skubos priemonės yra nepaprastai svarbios katastrofiniais atvejais, bet jos negali pakeisti ilgalaikio proceso, kurio tikslas pagerinti padėtį valstybėse narėse ir trečiosiuose valstybėse. Mano minėtusios informavimo kampanijos yra svarbios, nes jos vyksta pirmą kartą, bent jau organizuojant mūsų direktoratui. Jeigu pažvelgtumėt į bendrą uh, E, požiūrį į migraciją ir e, mobilumą, tai suprastumėt, kad tai yra vienas iš mūsų darbo su kilmės valstybėmis ir tranzito valstybėmis elementų. Kadangi tai yra vienas iš pirmųjų projektų, kol kas išvadų padaryti negalime, jį vertinsime pagal e, metinę darbo programą, įvertinę kitus veiksmų planus ir žiūrėsime, kokiu rezultatu jis duos, ar yra pasiekta tai, kas numatyta stebėsinos procese ir ataskaitose. Ne tik Berlyne dirbantys žmonės švenčia Berlyno sienos griuvimo 25-asias metinės, turbūt kitur taip pat. Ir aš manau, kad ta data yra labai svarbi. Praėjusią savaitgalį vyko labai e, geras pažymėjimas, tai yra labai svarbus įvykis ir būtina jį paminėti, kalbant apie Europos integraciją. Ačiū. <coughs> Also, for... Dėkoju ir dėkoju Jums taip pat ir už tai, kad Jūs priminėte mums ir apie šventę. Ir aš galiu tik tai pakartoti Europos parlamento pirmininko pono Šulcių žodžius, kad mes turime aiškiai suvokti, jog negalima, nebegalima statyti sienų, skiriamųjų sienų Europoje. Ir turime kaip tik greuti bet kokių sienų liekanas. Europoje. Taigi dėkoju Jums ir taip pat norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį tai, kad mes kalbėjome apie ES programą, programas skirtas finansavimo priemonėms susijusiams su vidaus reikalais ir gruodžio 3-4 dieną mes išgirsime iš generalinio direktorato atstovų apie nacionalinės programas šioje srityje ir dėkuoju Jums už tai, kad pas mus atvykote. Gerbėjai kolegos, kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra pagrindinių faktų nustatytų dviejose CTMNio skiriaus tyrimuose apie ES baudžiamosios teisinos erdvę pristatymas. Dėl e, Europos prokuratūros e, ir tarp, e, tarp žinybinio bendradarbiavimo ir būsimų veiksmų planų Mes norime užtikrinti, kad visi teisės aktai, kurie bus priimti šiuose sitise, galės užpildyti spragas ir užtikrins nuseklumą baudžiamo teisingumo ir teisėtvarkos pareigūnų bendradarbiavimo sritise. Tam, kad galėtume gauti visą mums reikalingą informaciją, mūsų komitetas paprašė, kad e, teminės skirius atliktų tyrimus dėl e, esamo ir būsimo tarpžinybinio bendradarbiavimo ir dėl duomenų apsaugos režimo, kuris šiuo metu yra taikomas. Taigi dabar išklausysime du ekspertus, kurie e, dalyvavo rengiant šiuos tyrimus. Sveiki atvykę. Jie pristatys mums savo analizės ir pagrindinės išvadas, kurios jau buvo išplatintos Libi komiteto nariams. Taigi, norėčiau uh, nuoširdžiai pasveikinti pas mus atvykusius ekspertus. Man iš kairės sėdi profesorė Ana Weinberg, Ji yra Bruselio Laisvo universiteto Europos studijų instituto prezidentė. O man iš dešinės sėdi profesorius Polas Dehort ir jis e, yra Pagrindinė teisė ir konstitucionalizmo tyrimų grupės vadovas, tarp e, disciplininių teisės studijų katedros vedėjas ir vienas iš pagrindinių Briuselio Laisvo universiteto teisės mokslo technologijų ir visuomenės tyrimų grupės narių profesorius. Taigi sveiki atvykę ir iš karto noriu suteikti žodį profesoriai Weinberg. Jūs turite 10 minutės. Dėkuoju Jums, ponė pirmininkė. Dėkoju Jums už tai, kad Jūs sutikėte mums galimybę parengti šį tyrimą dėl tarpžinybinio bendradarbiavimo. Esarmada ir Kloje Brier padėjo man renkti šios pranešimus ir aš taip pat norėčiau padėkoti visiems ekspertams bei teisininkams, kurie uh, taip pat įnešė svarbu indėlį į šį tyrimą. Kaip jums yra žinoma, kelios agentūros ar kelios įstaigos veikia teisingumo laisvės ir saugumo srityje ir kiekviena iš jų turi savo žinią, savo kompetenciją ir savo įgaliojimus. Mes nagrinėjome tarp institucinių santykius tarp Europolo, Eurojusto Europos e, e, teisėjų tinklo ir e, tarp būsimosios ES prokuratūros. Papildomumas, nuseklumas ir geras užduočių formulavimas yra būtinas tam, kad mes galėtume uh, E, iš tikrųjų laikytis tarp žinybinio požiūrio, kovodami su nusikaltimu ir, ir sukurti tikrai teisingumo, saugumo ir da, e, laisvės erdvę. Tačiau da, mandatai kartais dubliuojasi ir tai nebūtinai yra blogai, kartais tai gali būti net ir naudinga. Tačiau tais atvejais, kai dubliuojasi įgaliojimai, būtina užtikrinti sklandų bendradarbiavimą Ir todėl e, atitinkamos ES agentūros turėtų e, žengti kojo kojon, gerbdamos viena kitos įgaliojimus, tam, kad būtų pasiekti užsibriežti rezultatai. Yra kelios kliūtis, kurios trūdo mums plėtoti tarp žinybinį bendradarbiavimą. Pirmiausia, Agentūros ir įvairios įstaigos skiriasi. Pirmiausia, dėl to, kad kai kurios buvo uh, jau įsteigtos, o kitos vis dar turi įrodinėti, kad jos yra vertingos ir gali kurti pridėtinę vertę. Bet to ta, agentūros kartais vadovasi skirtinga logika. Pavyzdžiui, Olafas ir generalinė prokuratūra e, vadovaujasi. Uh, ES supranacionalinė, viršnacionalinė logika, o Europoras ir Eurojustas kaip tik ta, dirba kaip tarp vyriausybinės organizacijos. Be to, kiekviena iš tų organizacijų turi savo a, skirtingas kultūras. O, Europolas yra orientuotas labiau į policiją, o Eurojustas ir generalinė prokuratūra labiau yra susijęs su teismais. Be to, egzistuoja ir nemažų skirtumų dėl. A, dėl skirtingų struktūrų, biudžetų ir išteklių. Be to, e, skiriasi ir nacionalinės baudžiamo teisingumo sistemos ir tai be abejo turi įtakos bendroms ES agentūroms ir jų bendradarbiavimui. Pavyzdžiui, e, policijos pareigų e, užduotis ir įgaliojimai Junktinė karalystė skiriasi nuo jų kolegų užduočių ir įgaliojimų Prancūzijoje. Ir tai atsispindi Eurojusto ir Europolo e, veikloje. Be to, ES mes ne, dar neturime bendro baudžiamo teisingumo sistemos. Ir taip yra dažnai dėl to, kad politik po, už policiją ir e, teismų bendradarbiavimą yra atsakingos skirtingos tarybos ir Europos komisijos tarnybos asmeniniai santykiai tarp įvairių ES agentūrų personalo ir jų santykiai su nacionalinių įstaigų pareigūnais yra labai svarbus elementas, nuo kurio priklauso įvairių ES agentūrų įstaigų veikla. Ir paskutinis dalykas nu, galiojančiuose teisės aktuose yra nurodyto, nėra, nurodyto, nėra išsamių nuostatų dėl tokio bendradarbiavimo, net per žinybinio bendradarbiavimo. Ir todėl tarp žinybinis bendradarbiavimas yra dalykas, kurį plėtoja pačios e, agentūros. Mūsų tyrimo tikslas buvo išnagrinėti dabartinę situaciją ir pagalvoti apie tai, kaip gali ateityje plėtotis įvairių ES agentūrų ir organų bendradarbiavimas. Taigi mes stengiamės e, e, nustatyti geriausios praktikos pavyzdžius ir, kai tai yra įmanoma, pasiūlyti, kaip galima būtų patoplinti dabartinį bendradarbiavimą. Mūsų tyrimas susideda iš dviejų dalių. Pirmoji dalis yra susijusi su tarpžinybiniu bendradarbiavimu, kovojant su e, rimtais, sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais. Ir tre, antroji dalis yra susijusi su tarpžinybiniu bendradarbiavimu vadinamojoje PIF srityje. mes e, e, neturėjome pakankamai laiko tam, kad e, išnagrinėtume vis, visas įmanomas ir tarpžinimio bendravimo formas. Ir todėl mes visą savo dėmesį skirime Eurojus ir Europolo santykiams ir taip pat generalinės prokuratūros steigimui. Europolas ir Eurojustas turi ir bendrus bruožų ir skirtingų. Uh, Tai buvo agentūros, kurios buvo sukurtos pagal Maastrichto sutartį ir jau jos turi tam tikrą pragmatizmą. O, o Europolas buvo e, e, įkurtas pagal trečiąjį Amsterdamo sutarties ramstį ir jisai veikia kaip kolegija. Bet to jie turi ir skirtingus išteklius. Nepasant visų šių skirtumų, iš esmės Europolas ir Eurojustas ir yra kaip dvi sesės. E, kartais sutampa jų įgaliojimai. Pavyzdžiui, abi šie agentūros kovojo su rimt, rimtai sunkiais tarp valstybiniais nusikaltimais ir jie bendradarbiavo bendradarbiauja su nacionaliniais pareigūnais. Ir būtent nacionaliniai pareigūnai užsieima pagrindiniais tyrimais. Eurojustas ir Europolas tik tai teikia paslaugas nacionaliniams teisėsaugos institucijoms. Nacionaliniu lygmeniu bendradarbiavimas tarp teisėsaugos pareigūnų ir institucijų ir teismų yra labai svarbus e, visos ES lygmenių. Tai reiškia, kad e, reikia užtikrinti, kad tarp šių agentūrų būtų plėtojamas glaudus bendradarbiavimas. Teisinė prasme praktiškai nėra nuostatų teisės aktuose, kurios nurodytų, kaip Eurojustas ir Europolas galėtų bendradarbiauti. Nors kai ką galima sužinoti iš įvairių e, dėrybų ir sprendimų. Berasis, antrasis bendradarbiavimo sustarimas, kuris buvo sudarytas tarp Europolo ir Eurojusto 2010 metais, yra pagrindinės teisės aktas, remintis kuriuo plėtojamas šis šių žinybų bendradarbiavimas. Praktikoje dvišalis bendradarbiavimas yra, yra ir buvo plėtojamas ir jisai tobulinamas. Ir mes matome, kad šios agentūros vykdo bendras iniciatyvas ir nemažai jų buvo labai sėkmingos ir tai parodo, kad jos gali bendradarbiauti siekdamos bendro tikslo. Tačiau vis dėlto iškyla ir tam tikrų kliūčių, tam tikrų problemų. Ir mes nustatėme tris, keturias pagrindinės problemas. Pirmoji yra susijusi su e, teismų e, pareigūnų e, veiksmų bendradarbiavimo. Eurojustas pagal sutartį e, e, koordinuoja teismų veiksmus, Europolas policijos veiksmus, tačiau realiai e, funkcijos pas, funkcijų paskirstimas yra gan sudėtingas, ypatingai kai vykdomi yra tyrimai. Taip yra dėl to, kad reikia atsižvelgti į tai, kad nacionalinės sistemos yra skirtingos ir todėl yra reikalingas tam tikras lankstumas, o dėl to atsiranda ir taip, taip vadinamosios pilkosios zonos, kai da, neaišku, kuri agentūra už ką yra atsakinga. Dėl to kartais a, a, a, šių agentūrų santykiuose įsivyrauja tam tikra įtampa. Ir ta įtampa, dar labai, ta įtampa bus dar labiau pagilinta dėl tarybos priimto e, sprendimo, pagal kurį Europolas gali e, bendarbiauti su teismais ir e, teisės saugos institucijomis ir kitomis institucijomis apskritai. Mes manome, kad nereikia formaliau atskirti Europolo ir Eurojusto funkcijų nes tai pakenktų taip reikalingam nacionaliniams įstaigoms lankstumui. Tačiau mes norime pabrėžti, kad būtina yra e, laikytis sutartyje nurodytų funkcijų, ypač ES veikimo sutarties 88 straipsnio. Be to, abiejose reglamentuose reikia numatyti nuostatas, kurios pabrėžtų, kad abi agentūros privalo gerbti viena kitos žinias, kompetenciją ir egzistavimo buvimo tikslą. Reikia pagalvoti apie tai, kurie agentūra turėtų dalyvauti kuriuose veiksmuose. Aš dabar nesigilinsiu į tai, bet mes prie šio klausimo galėsime sugrįžti vėliau. Antras klausimas yra susijęs, susijęs su bendromis e, tyrimo komandomis. Jums tikriausiai yra žinoma, kad tai yra kad tai yra priemonė, kuri leidžia teisi, e, policijos pareigūnas bendradarbiauti su teismais. Taigi yra logiška tai, kad ir Eurojustas, ir Europolas dalyvauja e, formuojant šiokias komandas, tačiau kiekviena iš agentūrų turi skirtingas funkcijas. Uh, E, šios bendros e, tyrimo komandos yra labai dažnai e, minimos kaip puikus Europolo ir Eurojusto bendradarbiavimo pavyzdys. Tačiau vis dėlto šiokių tokių problemų egzistuoja. Ir šios problemos kyla dėl nuostatų esančių abiejose reglamentuose. Yra be abejo šio, šiokios tokios naudos iš ta, E, pateikto pasiūlymo, nes e, šioms komand, e, bendroms tyrimo komandoms bus skirto daugiau lėšų. Tačiau gali būti ir tai, kad finansavimas bus dubliuojamas, o, o šios komandos bus nustumtos į šalį, nes Europolui suteikite per daug įgaliojimų. Mes manome, kad galima būtų sukurti centralizuotą tarnybą, kuri nagrinėtų bendro tyrimo prašymus. Be to reikia taip pat ištaisyti ir finansavimo disbalansą. Reikia išlyginti Europolų ir Eurojustui skiriamą finansavimą. Trečia problema yra susijusi su. Uh, uh, in, su informacijos perdavimu. Uh, Europolui ir Eurojustui praeitėje labai sunku buvo keistis informacija dėl vadinamojo savininko principo, pagal kurį informacijos tiekėjui priklauso informacija ir tik tai tas tiekėjas turi teisę spręsti, ką su ją daryti. Praeitėje valstybės narės nenorėjo perduoti Europolo informaciją Eurojustui. Eurojustas da, yra, Eurojustų yra atstovaujama ir Europolo da, informaciniuose centruose ir todėl reikėtų tobulinti keitimas informaciją. Ir egzistuoja da, dvi skirtingos, dvi panašios nuostatos reglamentuose kurie atspindi tai, kaip keitėsi požiūris į šią problemą. Ir ketvirta problema, kurią mes e, išsiaiškinome, tai yra e, informacijos analizė. Analizuojant informaciją operaciniais ir strateginiais tikslais, e, visuomet buvo vienas iš Europolo mandato ramšių. Ir uh, Eurojustui neseniai taip pat buvo suteikta. Uh, suteikti galiojimai nagrinėti informaciją, e, analizuoti informaciją operaciniais ir strateginiais tikslais. Ir dėl to gali kilti nesusipratimų. Ne Bet Eurojusto įgaliojimai yra labai susijęs su teismais, su e, analizuojama informacijos turinys skiriasi. Ta, naudojo, naudojami metodai ir siekiami tikslai agentūrose skiriasi. Dabar aš norėčiau pereiti prie antrosios mūsų e, tyrimo dalies, tai yra prie bendradarbiavimo PIF e, srityje. Ir aš iš karto pereinu prie uh, uh, Europos generalinės prokuratūros. Be abejo, įsteigus šią įstaigą pasikeis santykiai tarp įvairių uh, PIF srityje veikiančių agentūrų ir įstaigų. Tačiau Tačiau aš manau, kad reikia jau dabar pačioje pradinėje stadijoje galvoti, stadijoje galvoti apie tai, kaip generalinė prokuratūra bendrabiau su kitomis įstaigomis. Tarp uh, tokių prioritetinių bendradarbiavimo e, temų gali būti štai kas. Tai pirmiausia yra generalinės prokuratūros e, įgaliojimų apibrėžimas, e, PIF kompetencijos atžvilgis ir taip pat nustatymas, kokiais atvejais jį turės bendrą kompetenciją, o kada bus dalymasi kompetencijų, kada jį turės išskirtinę kompetenciją. Kaip žinia, prokuratūra turėtų veikti kaip kolegija ir dar reikia išsiaiškinti, kaip bus joje atstovavimo valstybėms narėms. Galvojant apie Europoro ir Justo bendradarbiavimą, reikia nepamiršti, kad jie turi bendrą logiką, tačiau jų integracijos lygiai yra skirtingi. Eurojusto logika yra išdėstytas 86 e, straipsnėje už, e, už administracinius ir e, teismų klausimus bus atsakingas Eurojust santykiuose su generalinė prokuratūra. Ir čia kila daug klausimų, nes Eurojustų neaišku, kaip jis galės vykdyti tas funkcijas, nepakengdamas savo veiklai. Pasiūlėme nustaty, pasiekti pasiūlyme nustatytą tikslą bus labai sunku. Pasiekti tą tikslą bus labai sunku, jeigu ta generalinė prokuratūra ne, neveiks Hagoje. Dėl įvairiausių detalių, kurių aš dabar neminėsiu, bet aš galėsiu prie jų sugrįžti, kai mes perėsime prie diskusijos. Be to, galima taip pat e, sukurti ir labiau struktūrinio pobūdžio e, ryšį tarp Eurojusto ir generalinės prokuratūros. Pavyzdžiui, Eurojust nacionaliniai nariai galėtų tapti e, Europos prokurorais arba Europos Sąjunga galėtų paskirti prokuratūros. Arba generalinė prokuratūra galėtų būti susijusi su Eurojusto kolegija. Be to, Reikia pagalvoti apie tai, kaip vyks operatyvinis bendradarbiavimas, nes Eurojustas vienaip ar kitaip ir toliau vaidins savo vaidmenį, nagrinėjant PIF pilas, net ir po to, kai bus įsteigta generalinė prokuratūra. Pavyzdžiui, kai bylos bus nagrinėjimos e, dalyvaujant neprisijungusioms šalims. O, Olafo ir generalinės prokuratūros bendrabiavimas. Tai yra labai sudėtingas, ta, e, sudėtingas klausimas, ypač jei galvosime apie Olafo ateitį. Olafas, tu ko gero, išliks, tačiau dalis jo personalo gali būti e, perkelta į Europos generalinę prokuratūrą. Be abejo, reikės užtikrinti gerą šių įstaigų bendradarbiavimą, pavyzdžiui, analizuojant informaciją. Bet šiuo metu tokį bendradarbiavimą plėtoti galima tik pagal labai neaiškiai apibriežtą nuostatą pasiūlyme, kurioje e, pasiūlyme yra tiesiog paminėta, kad šios įstaigos gali susidaryti e, bendradarbiavimo susitarimą. Europolo ir ta, e, uh, Europolas ir e, generalinė prokuratūra turės be abejo e, bendradarbiauti, tačiau komisijos pasiūlyme apie tą bendradarbiavimą kalbama labai aptakiai, tiesiog paminėta, kad keičiantis informaciją šios įstaigos turės užmėgsti ypatingus santykius. Deja, dar netėjo laikas e, išsamei kalbėti apie visus šios klausimus, nes daug kas priklausys nuo to, kas bus pasirinkta, form, kokie modeliai bus, modeliai bus pasirinkti formuojant e, generalinę prokuratūrą. Taigi mes turėtume pagalvoti apie tai, kad galima būtų atidėti bendradarbiavimus ir šiek tiek e, e, ir dar nebaigti darybų susijusių su tarpžinybiniu bendradarbiavimu, tol kol nebus galutinai sukurta generalinė prokuratūra. Bet pagal, to, bet pagal tokį pasiūlymą Europos parlamentas negalės naudotis bendro sprendimo procedūra arba, arba reikės pasirinkti kitą modelį, pagal kurį bus priimta pagal įprastą teisėkuros procedūrą, priimtas dokumentas susijęs su ES finansų interesų apsauga. Taigi, išvados. Atsižvelgiant tai, kad vyksta dėrybos, reikia jau dabar pasinaudoti galimybę tam, kad galima būtų išaiškinti kai kuriuos klausimus ir užtikrinti didesnį nuoseklumą ir taip sumažinti e, e, įtampą ir konkurenciją tarp įvairių agentūrų ir žinybų. Mes galime tik tai kalbėti, kad reikia. Uh, uh, užtikrinti kuo glaudesnius dvišalius santykius, rengti bendrus mokymus tam, kad būtų mažinama įtampa tarp e, įvairių agentūrų. Europos parlamentas šį gali suvadinti labai svarbu vaidmenį, kadangi būtent Europos parlamentas gali formuoti e, bendrą visą apimantį ES teisingumo erdvės savoką. Todėl jūs turėtume dalyvauti dėrybose ir galvoti e, apie tai, kaip galima būtų užtikrinti deramą balansą tarp teisės, teisėtvarkos agentūrų ir teismų. Be to, Europos parlamentas gali taip pat dalyvauti stebint ir vertinant tarpžinybinį bendradarbiavimą. Pavyzdžiui, E, jūs galite pareikalauti, kad įvairių agentūrų vadovai atvyktų pas jūs Europos parlamentą tą pačią dieną. Dėkoju. Ačiū. Taigi girdėjome apie pristatymą pirmosios studijos dėl esamo tarpžyminio bendradarbiavimo ir būsimų veiksmų plano, o antroji studija yra um, dėl mm, duomenų apsaugos tvarkos. Uh, pagrindinių teisių e, srityje. Prašom, profesoriau, jums žodis. Profesorius Poldehert. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. I'm going to. Uh... Labą dieną, ponios ir ponai. Šiaip kalbėsiu angliškai, esu paruošęs skaidrių. Mano vaidmuo čia yra aptarti duomenų apsaugos aspektus, galvojant apie es baudžiamosios teisės sritį, galvojant apie duomenų apsaugą. Taip, štai mano pavardė, Taigi aš kalbėčiau visų pirma apie tokius raktinius žodžius kaip fragmentacija ir reforma visais legminimis. Mm, fragmentacija yra pagrindinė duomenų apsaugos teisinės bazės savybė, Kaip, esame, hmm, kaip matėme iš ankstesnio pristatymo, yra daug įvairių agentūrų šią sritį ir kiekviena iš jų turi savo hmm, asmens duomenų apsaugos teisinę bazę. Tikrai mažai yra suderinamumo, mažai yra. Hmm, e, ryšių tarp jų. Reforma vyksta, aišku, tai yra antras elementas, tiek domino apsaugos teisinių nuostatų, kurios galioja toms agentūromis, bet yra aukštesnių lygmenių vyksta reforma, galvojant apie du pagrindinius tos standartinius dokumentus šią srityje, tai yra direktyva, kuri bus transformuota reglamentą ir pagrindų sprendimas dėl domino apsaugos teisės saugos rytyje kuris bus transformuotas į direktyvą. Taigi vyksta reforma dviem ligmenimis. Nenoriu sakyti, kad tie du raktiniai žodžiai kaip o patys savaime jau yra neraminantis, nes fragmentacija jį egzistuoja kaip po tokia jau seniai, aišku, siekiama skaidrumo, bet kaip po tokia ji nėra um, blogis, bet net ir tame fragmentuotame kontekste atitinkami vienetai yra reguliuojami kaip įmanoma geriau iš piliečio požio taško. Tai svarbiausia yra, ar mes aiškiai matome, kur mes norime eiti. Ir aišku, kad reikėtų siekti, kad nebūtų tos fragmentacijos. Aš sakyčiau, kad tikrai ta fragmentacija kainuoja mums, kai na kalba apie skaidrumą ir prieigą prie teisingumo. Tai reikėtų tą naikinti. Ir dabar toliau galvant apie mm, analizę, kurio pristatyti šiandien aš e, čia ir norėčiau, tai kalbėčiau apie ES sutarties 60 e, straipsnį, kad visa duomenų tvarkymo veikla turi būti nepriklausomai vertinama mm, pagal es teisę. Ir man, aišku, patinka visi duomenų apsaugos skyriai Europolo tekstuose, Eurojusto tekstuose. Uh, E, kitose teisės aktuose. Vis tik tai vieno elemento trūksta ir tai yra būtent ta išorės nepriklausoma priežiūra duomenų, kuri taikytina duomenų tvarkymui. Taigi be to fragmentacijos elemento yra dar kitas labai svarbus teisinis elementas, kurį reikia turėti omenyje, tai yra būtent reikia laikyti sutarties 16 straipsnio nuostatos. Ir manau, kad tikrai labai skubu spręsti tą klausimą, nes kai pažiūrime į tuos visus fragmentuotus tekstus, tokie, viskas yra tiesiog tokiais gabalais. Aišku, mes suprantame tą visą politinę išmintį, visą tą logiką, visą tą balansavimą, tai kad e, ta pusiausvyrą kažkur vienur, kitur, vieni kiti elementai tarpusavį yra derinami. Uh, Bet kai galvoji, vis, siekiama ko geresnio, tačiau kai galvoji apie duomenų keitimąsi tarp tų įvairių agentūrų, taip pat ir keitimąsi su trečiosiomis šalimis, tai aišku, reikia žiūrėti visą tą kraštovaizdį ir mm, mums buvo patikėta tokia užduotis būtent ir vertinti situaciją šioje srityje ir aš konkrečiai žiūrėjau, kaip yra, kai mm, viena agentūra mm, perdoda duomenis, um, kitai agentūrai ir vienai ir kitai uh, agentūrai yra taikomas kažkoks tai teisnis tekstas. Tai klausimas yra, kas kontroliuoja tą domenų perdavimą ir kurios institucijos pagrindinis teisinis aktas nurodo, kuri dominuoja, kuris yra svarbesnis ir kaip tada kiekviena agentūra turi tvarkyti tos duomenys ir dinamiškai vertinant. Juk turinki tos duomenys tam, kad keistumės jais ir tai yra viso to, kas vyksta vietoje, esmė, būtent ta dinaminė perspektyva, tas keitimasis duomenimis tarp agentūrų, keitimasis duomenimis tarp ES agentūrų ir trečiųjų šalių, ir ypač, kai na, kalba apie keitimasi duomenimis su tokiamis šalimis, kuriuose nėra e, duomenų apsaugos įstatymų, akivaizdu, kad tuo metu labai svarbu struktūriškai teisingai pamastyti, kur mes einame, kur mes norime nueiti su domenų apsauga. Ir ta pati idėja, kad teisės saugos pareigūnai visame pasaulyje yra saistomi profesinės paslapties konfidencialumo reikalavimo, tai dar nėra mm, viską garantuojantis dalykas. Aišku, daug šimtmečių mes sugebėjome išsiversti, bet tos a, domenų apsaugos teisinės bazės ir keistis vis tik tai sėkmingai duomenimis. Tačiau vis tik tai policijos ar teisėjų mm, to, tų visų reikala, profesinės paslapties, visi tie reikalavimai dar nėra pakankami, mums reikia ir, ir papildomų taisyklių. Ir dabar štai mes analizavome tos duomenis, visą tą fragmentuotą kraštovaizdį ir aptarėme, kiek reikia į, įtraukti tą reikalavimą, kad būtų nepriklausoma duomenų tvarkymo prieža užtikrinta. Mm, aišku, reikia pasakyti, kad ta priežiūra šiandien nėra bloga, yra vidinė priežiūra. Mm, yra taip pat ir mm, priežiūra tarp valstybių, bet vis tik tai mes, reik, mes sakome, kad tie, m, mm, tos priemonės, tie įrankiai, ta vidinė priežiūra ir ta išorinė priežiūra turi žengti koja kojant, viena be kitos negali egzistuoti, tai turi būti papildomumas užtikrinamas. Ir e, pradžioje studijos būtent apie tai ir labai daug kalbama, aš pats parašiau tai, paskui mes kalbame apie įvairius scenarius. Uh, Ką Europos parlamentas galėtų daryti, turint omenyje tą fragmentaciją? Mano pirma tokia žinia būtų, nepanikuokite. Mes analizuojame čia įvairius scenarius. Vienas iš realistiškiausių būtų leisti Europos parlamentui mm, žengti žingsnis po žingsnio, neskubant, tinkamai nustatant, pakankamai laiko skiriant uh, Ir štai įvairūs mūsų tokie galimi scenarijai paplanuoti, pavyzdžiui, peržiūrėti e, direktyvas ir susijęti su standartinėmis konkrečiamis normomis, kurios taikomos viso, visai veiklai pagal esą teisę. Uh, Mm, tai, tai čia eitų kalba ir apie duomenų tvarkymo, daugio, duomenų apsaugos visą veiklą, mm, ką vykdo agentūros. Aišku, galbūt tai būtų svajonių scenarius, nes čia būtų sukurtas vienas toks pamatinis teisinis ba, ba, dokumentas, aišku, būtų gal tai labai gerai, bet mm, turint omenyje, kokia dabar situacija, tai nebūtų turbūt. Mm, lengvai gyvendinamas dalykas, bet to ir teisinis prieštaravimas šitoks egzistuotų, ar gali direktyvą pritaikyti agentūroms, ar reikia direktyvos agentūroms reglamentuoti, tai tokie elementai galbūt patys aktualiausi. Taigi tas svajonių scenarius būtų toks, kad visi tie tokie gabalais išmėtyti skyriai visur, kur sudėlioti įvairius tekstus, Europolo reglamente, prokuratūros reglamente ir kitur, kitur sudėlioti, visi tie elementai būtų sudėti į vieną bendrą teisės aktą. Uh, Kitas e, svarstytas scenarius būtų tas agreguotas modelis, tai yra, čia būtų parita situacija tokia, kokia yra, nieko nekeičiant, aišku, čia pranašumų irgi yra, pagrindinis pranašumas yra tas, kad šiaip e, vyksta tiek daug pasikeitimų, kad tas nieko nedarykime variantas pasiūstų aiškiai žinę visiems, kad, e, na, galima atsipūsti kaip ir duomenų apsaugos priežiūros srityje, duomenų priežiūrą vykdantiems pareigūnams, kaip ir uh, palengvėtų ta užduotis, aišku, toks trumpalaikis galbūt pranašumas, tačiau pra, trūkumas yra tas, kad piliečiams nebūtų suteikti pat, tinkami įgaliojimai, galvant apie prieigą prie teisingumo ir nebūtų išsprendžiamos tos problemos dėl tos nepriklausomos išorinės priežos integravimo į tas agentūras. Tai tas antras scenarius, nieko nedaryti, turi va, štai tokius du trūkumus, taigi nereikėtų svarstyti šio varianto. Trečias scenarius scenarius ir ketvirtas scenarius yra tokie, kurie galbūt labiausiai tikėtini, su tam tikrais niuansais, aišku, bet politiškai gyvybingiausias, sakyčiau. Taigi, trečias e, tas e, modelis būtų, kad balsuotumėt dėl domenų apsaugos direktyvos, mes visi labai džiaugtumėmės dėl to, jūs nustatytumėt tvarkaraštį, per kiek laiko reikėtų adaptuoti su, ir, ir, ir tinkamai pakoreguoti visus tuos gabalais išmėtytus domenų apsaugos skyrius įvairių agentūrų teisiniuose aktuose. Taigi būtų galima balsuoti dėl direktyvos, būtų uždegta žalia, švalia, žalia šviesa ir būtų nustatytas galutinis terminas, iki kada viską reikia pakeisti ir tada mm, politikos formuotojai turėtų, aišku, orientyrą, iki kada reikia viską peržiūrėti. Tai toks protingas, išmintingas variantas. Aišku, reikėtų tam tikro laiko, iki mes prisitaikytumėm prie naujos domino apsaugos architektūros, kaip aš jau sakiau, Mm, kaip būtų tai tuo pačiu variantu ir tuo pirmoju variantu, jeigu būtų viena bendra direktyva viskam, tai, tai ir šešiu atveju dėl tvarkymo visos veiklos, tai pranašumas yra tas, kad mes turėsime laiko žengti žingsnis po žingsnio palaipsniui, priprantant prie naujos architektūros, kurią būtumėm sukūrę mm, tos, per, per tuos du tokius standartų nustatymo dokumentus, kurie praktiškai būtų procedūros pabaiga. Tai taip, gerai, bet kokie būtų trūkumai tokio modelio? Jeigu balsuotume dėl direktyvos ir pažadėtumėt tai paskui vėl tą klausimą peržiūrėtumėt, tai, pe, peržiūrėti, tai būtumėt, tai tada taip ir liktų ta direktyva, jums būtų įstriktumėt su tuo, nes direktyva iš tikrųjų nėra tinkamas dokumentas reguliuoti agentūrų darbą. Agentūrams reikalingi reglamentai. Aš esu įprasnės linijos teisininkas, tai aš sakyčiau, kad, na, galbūt galima taip daryti, bet ir aš manau daug teisininkų, kurie pasakys, kad ne, ne, to negalima, to negalima, to negalima, tokia direktyva neveiks. Ir ketvirtas variantas, peržiūrėtumėm visus agentūrų, tos konkrečius teisės aktus, peržiūrėtumėm juos, pakoreguotumėm. Tai toks variantas per tam tikrą laikotarpį peržiūrėtumėm visas agentūras, bet aišku, tai reikštų, kad uh, prarastumėm kažkiek energijos, balsuoti reikėtų po, po kelių metų. Galbūt šiam problemu, parlamentui tai nėra fundamentali problema, bet vis tik tai atrodytų gan keista kad būtų dabar kažkas sukurta, o žinant, kad po poros metų reikės viską peržiūrėti, turint omenyje, kad domino apsauga yra toks raktinis, esminis dalykas, jeigu duomenys ir yra ES esmė, ar ne? Uh, Taigi, ketvirtas modelis yra alternatyvus, suvienytas modelis, kaip aš jį, vieningas modelis, kaip aš jį pavadinčiau. Tai čia pagal jį reikėtų peržiūrėti reglamentą 45-2001, tai yra tas reglamentas dėl Europos duomenų apsaugos pareigūno, būtent duomenų apsaugos prie, duomenų priežiūros pareigūno prieš dešimt metų patvirtintas reglamentas. Iš tikrųjų, šis pareigūnas bus labai svarbus ir ateityje. Tai tikrai labai svarbi institucija ir uh, dirba tos rytyje pakankamai tvirtai su visomis rekomendacijomis, nuomonėmis, įsikišimu. Bet aišku, svarbiausia, 2001-45 mm, reglamente nieko nepasakyta apie teisės saugos veiklą. Mm, tai yra buvęs pirmo ramščio instrumentas, tai tikrai jį būtina peržiūrėti. Šitokia mintis būtų tikrai išmintinga, man tiesiog labai patiktų. Tai balsuokit dėl, balsuot dėl direktyvos, paliekate visom agentūrom tos gabalinius ir gabalais išmėtytus mm, e, dokumentus, nuostatas, o paskui sugrįžtate prie to, peržiūrit viską, kai e, peržiūrit, kaip pakeičiat reglamentą 45.2001. Nes man atrodo, tai būtų išmintingas geras variantas, kadangi būtų pakankamai laiko peržiūrėti visą architektūrą, prisiderinti, priprasti prie to, bet problema yra ta, kad teisės saugos rytyje turėtume du tekstus, ta direktyva, dėl kurios dabar balsuotumėt ir būsimas reglamentas, peržiūrėtas reglamentas dėl duomenų priežos pareigūno. Tai tada neaišku, kuris iš jų turėtų didesnę galę Bet to šiuo atveju būtų sukurta ir įvairių kitokių tokių smulkesnių teisinių problemų. Tekste, kaip aš jau sakiau, ką aš visų pirma, ką aš išvelgčiau, tai kad e, jeigu mes peržiūrėtumėm pas duomenų priežiūros pareigūno vaidmenį ir 29 turbo junginį duomenų apsaugos vadybą peržiūrėtumėm ir paliktumėm galiojančias nacionalinio priežiūros pareigūnų visas taisyklės ir agentūrų taisyklės tokios, kokios jos dabar yra, kaip mes suderintumėm tada tas visas taisyklės tarpusavė Tai būtų labai sudėtinga, galvojant apie ketvirtą scenarių, bet galima bandyti. Ir toliau aš kaip akademikas dar pridūriau porą, dar porą, kurie gal netokie svarbus, penktas, šeštas scenarijai. Mm, tai pavyzdžiui, nieko nedarykime su direktyva, niek, nieko nedarykime su nauju reglamentu dėl domino apsaugos pareigūno. Tai būtų antros rekomendacijos kaip ir toks variantas. Kritika identiška, nes išliekame su fragmentuota situacija. Nereikia sutarties 16 straipsnio, netaikomas jisai dėl e, standartinės išorinės priežiūros ir paskutinis variantas būtų to nieko nedarykime e, modelio, peržiūrėkime visus dokumentus ir, ir imkime reglamentą 45 tokį, kokį turime, kaip buvo nubalsuota prieš 10 metų. Ir Ir čia iš, išorės ta priežiūra būtų būtent pareigūnas e, šis prieš duomenų apsaugos, bet kritika ta pati. Uh, iš tikrųjų reglamentas 45.2001 yra visiškai nepriderintas tam tikslu, netinkamas, kadangi nėra minima teisės saugo visai. Taigi, ponas ir ponai, tikrai buvo įdomus labai darbas. Dėkuoju Jums už šią galimybę. Aš noriu dar kartą pakartoti, kad um, buvo nerimaujama būtent kaip labiau sukontroliuoti tą tokį fragmentuotą uh, kraštovaizdį, turint omenyje, kad eina, vyksta ne vien tik tai duomenų rinkimas, bet ir keitimasis duomenimis ir kas prižiūri tą, tą, tą, tą sritį. Ir 16 straipsnis ES sutarties tai yra būtent kalbama apie nepriklausomą priežiūrą, tai kas tuo užsima. Kol kas iki šiol didžiulės žalos, aišku, nėra padaryta su dabartinė sistema, tačiau vis tik tai reikia galvoti, kad efektyvi priežiūra yra labai svarbi priemonė, svarbus įrankis tiek keičiantis duomenys viduje, tiek su išorė. Tai yra labai svarbu, tai aš kviešiu parlamentą panalizuoti įvairius m, mm, tuos scenarius ir, kaip aš jau sakiau, 16 straipsnis leidžia šviežiai naujomis akimis pažiūrėti tą situaciją ir tikrai galvoti ne vien apie bendringą, bet ir apie žmogaus teises. 16 straipsnis leidžia atsikratyti visų tų apribojimų, kurie numatyti pagal bendrą rinką. Iš tikrųjų, aš bendrai noriu pasakyti, kad nesu prieš mm, tam tikrą refragmentaciją kaip po tokią, bet mm, dar kartą noriu pasakyti, kad nėra užtikrinta ta tikrai išorinė viso kraštovaizdžio priežiūra, taigi tai nėra gražus vaizdas ir reikėtų kažką padaryti ir linkiu parlamentui sėkmės. E, Dėkuoju už e, jūsų prezentacijas. O dabar norėčiau pradėti diskusiją pakvies visus dalyvaujančius parlamentarus išsakyti savo mintis ir pateikti klausimų ekspertams apie agentūrų tarpusavio bendradarbiavimą ir duomenų apsaugos e, bazę. Kol kas niekas nenori pasisakyti, kol e, visi masto, aš pats pateiksiu klausimą, po klausimą jums abiems. Gerbiamoji pranešėja, jūs per savo pirmąjį e, pranešimą kalbėjote apie tai, kad yra steigiama Europos prokuratura ir tai yra daroma per Eurojust. Kokia bus viso to reikšmė? Mums parlamente labai svarbu suprasti, kokių naujų e, galimybių e, Europos viešoji prokuratura atvertų Eurojust mechanizmui ir kaip e, tarpusavyje šios dvi sistemos saveikaus, nes iki šiol bent jau man tai nebuvo aišku. Toks mano klausimas jums. O kitą antrąjį klausimą jūsų kolegai pateiksiu šiek tiek vėliau. So thank you very... Labai ačiū už šios klausimus e, apie Eurojust ir kaip interpretuoti santykį tarp prokuratūros ir Eurojust, manau, kad sutartyje pasirinkta formuluotė yra viena iš sudėtingiausių šiuo klausimu. Ir e, būtent, tai, būtent taip mes ir kalbame savo dokumente. Jūs nematote skaidrių. Aš norėčiau sugrįžti prie jų. Mūsų skaidrės yra pristatyti trys galimi modeliai Pirmasis būtų toks, kad Eurojust būtų atsakingas už Europos viešosios prokuratūros biudžetą, o prokuratūra neturėtų savo personalo. Tai būtų tarsi du skirtingi koncentriniai ratai. Didysis ratas būtų Eurojus, o mažesnis ratas būtų EPPO, Europos viešoji prokuratūra. Kitas svarbus modelis būtų toks, kad e, dvi tarnybos dirbtų atskirai, bet EPPO naudotųsi Eurojust patalpomis ir po to Eurojust atlygintų už tai. Tam tikrą prasme. Tai reikštų du skirtingus veiklos ratus tarsi. EPPO naudotųsi Eurojus administracinėmis patalpomis ir galimybėmis. Trečias modelis būtų įsteigti dvi atskiras instancijas su dviem atskirais biudžetais, su dviem atskirais personalais, bet jie turėtų tam tikrų bendrų tarnybų. Pavyzdžiui, informacijos technologijos tarnyba būtų bendra. Ir EPPO, ir Eurojust e, naudotųsi jos paslaugomis. Viena iš galimybių sukurti pačią struktūrą e, Eurojust ir EPPO yra būtent tokia. Taip pat būtų galima sukurti struktūrinius ryšius e, tarp nacionalinių Eurojust narių ir Europos prokurorų, prokuratūros darbuotojų. Žinote, kad dabar mes kalbame apie kolegialę struktūrą. Dėrybose tokios pozicijos laikomės taryboje. Bus pagrindinis prokuroras, vyriausiasis prokuroras, po to jam pavaldus būtų Europos prokurorai, kurie sudarytų kolegiją tada sektų e, valstybių narių deleguotieji prokurorai. Eurojust tuo pat metu galėtų tarnauti kaip Europos prokuratura. Toks sprendimas vis dar yra ginamas mažųjų valstybių, bet be abejo yra daug kitų valstybių, kurios tokį, e, gal, tokią galimybę kritikuoja. E, nes tokiu būdu susidarytų e, instancijos su dviem funkcijomis, dviem visiškai skirtingomis funkcijomis precedentas ir tai nėra naudinga. Apie tą scenarių galėtume dar daugiau pakalbėti. Dar dėl tarp institucinio bendradarbiavimo. Norėčiau paminėti, kad yra kalba apie operatyvinį bendradarbiavimą tarp šių skirtingų institucijų Kol kas dar labai sunku pasakyti, kaip jis vyktų, nes net nežinome, kokie bus struktūriniai ryšiai tarp šių instancijų. Tačiau be abejo, operatyvinis bendradarbiavimas tarp šių institucijų bus labai svarbus ir kai kalbame apie keitimas informaciją, jo reikšmė nesumenks. Skirtingi e, Eurojust bylų valdymo e, procesai sistemos. E, jas irgi aptarinėjame, sakome, kad jos e, galėtų būti tos sistemos bendros tarp prokuratūros ir Eurojus. Tai būtų viena iš galimybių. Kita galimybė būtų abiems institucijoms leisti naudotis abiejomis bylų nagrinėjimo sistemomis. vadinamoji no-hit sistema bus taikoma arba patobulinta no-hit sistema. Taip e, būtų galima gauti atskirų sistemų indeksus. Ačiū, dabar jau trys noriu pasisakyti, taigi aš pirmiausia suteiksiu žodį ponui Boni iš EPP frakcijos. Ir aš pasilieku galimybę dar vėliau pateikti klausimą. Aš nežinau, ar mano pasisakymas bus klausimas, bet aš išsakysiu susirūpinimą. Ačiū už Jūsų prezentacijas. Man atrodo, kad e, tai, ką Jūs darote, yra labai naudinga. Kita vertus, atsispindi bendradarbiavimo stoka, nuoseklumo trūkumas. O tai yra rimta problema Europos institucijoms – Aš esu Jums labai dėkingas už pasiūlymus ir rekomendacijas. Norėčiau atkreipti e, dėmesį į antrąjį pranešimą, kuriame kalbėjote apie duomenų apsaugą. Norėčiau pabrėžti, kad jeigu mes per kelis mėnesius, kaip aš tikiuosi, sugebėsime priartėti prie darbo su taryba pabaigos, rengdami duomenų apsaugos reglamentą, tai turėsime paremti įgyvendinimo paketą ar kažką panašaus. Jame turėtų būti nurodyta, kaip reglamentas turi būti įgyvendinamas Europos institucijų lygmenių ir valstybėse narėse, o taip pat turės būti kalbama apie tai, kaip tą reglamentą suderinti su taisyklėmis ir kitų Europos institucijų veikla. EDPS vaidmuo ateityje taps labai svarbus ir turėtume Europos domenų apsaugos EDPS tarnybos vaidmenį aiškiau apibriežti ir suteikti jam aiškesnių veiklos e, įrankių. Jeigu norime pasiekti vieną tikslą - kartu parengti reglamentą ir gyvenimo paketą, dirbti turime pradėti jau dabar. Jūsų atlikta analizė ir numatomi scenarijai yra labai svarbus ir naudingi. Ačiū už prezentaciją, bet taip pat supraskime, kad E, rengdami tokius dokumentus, jūs raginate bendradarbiauti ir mūsų komitetui su kitomis institucijomis ir kitais komitetais. Turime parodyti, kad įgyventinimo paketas užtikrins žymiai nuoseklesnį institucijų veikimą. Jeigu to nebus, iškils rimtų problemų gyvenant domino apsaugos reglamentą. Uh, Ačiū. Aš siūlau, kad e, suteiktume galimybę kalbėtams iš karto atsakyti Aš gal ir savo klausimą pridursiu prie to, ką jūs pasakėte, nes jis yra lygiai tą pačią, me, tą pačią linkme nukreiptas. Europos parlamentas prašė horizontaliai suvienodintų duomenų apsaugos standartų, tačiau taryba jų nepateikė, bent jau nepateikė tiek, kiek reikia. Ir iškyla klausimas, taip, jūsų skirtingų scenarių gyvenimas yra labai įdomus, bet aš negirdėjau, kaip bus elgiamasi su bendradarbiavimo metodais, tokiais kaip priumo metodas ar domenų bazėmis, kaip šiandien informacijos sistema. Ar esate parengę scenarijų, kaip pagal reglamentą priversti Europos institucijas e, dirbti atitinkamai? Prarastume labai daug, jeigu duomenų apsaugos reglamentus sukurtus kiekvieną instituciją atskirai panaikintume. Duomenų apsauga turi būti užtikrinama nuolat. Tai nėra kažkoks tai vienas modelis, kuris gali būti pritaikytas visiems. Problemos susijusios su duomenų apsauga Šengeno srityje yra aktualios ne tik Europolui, E, Europolas apdoroja jautrią informaciją, konfidencialią informaciją, turi prieigą prie piliečių e, duomenų ir panašiai. Sistema labai kompleksinė. Ir būtų klaidinga pasilikti tik vieną priemonę, kuri nepasiteisintų. Kas kart, kai kuriama nauja agentūra su naujais įgaliojimais, e, duomenų apsaugos įstatymas turi būti vertinamas iš naujo Todėl aš pasisakau didelę dalimi už konkretiems atvejams parengtas duomenų apsaugos taisyklės ir normas, kad e, būtų tenkinami piliečių duomenų apsaugos interesai. Kitas dalykas - duomenų apsaugos sistema turi būti racionalizuota. Mano nuomonė visas skirsnis, galbūt aš šiek tiek pats savo prieštarauju, arba taip jau skambu, bet iš tiesų aš to nedarau. Uh, yra visas skirsnis, kuriame pristatomi apibrėžimai, kas yra individuo teisės, kaip, kas gali gauti duomenis, kas yra išorinis stebėjimas, kas yra nepriklausomas stebėjimas. Aš labai džiaugiuosi, kad Europos parlamento narys Boni pabrėžė, kad reikia bendro viso paketo. Jeigu Europos komisija nesuformuos nuomonės e, apie tai, kaip elgtis su EDPS, iškils rimtų problemų, nes Eurojus reformuojant reikės aiškių pasirinkimų. Europol turės būti reformuojamas ir to negalėsime padaryti, jeigu nežinosime, kaip bus su Europos domenų apsaugos sistema. Aš suprantu jūsų abejonės ir būkštavimus priežastis, kodėl nusprendžiama eiti vykdant vieną reformą vieną kryptimį, o kitą reformą kitą kryptimį, bet tos skirtingos pozicijos nėra tobulos ir turėtume stengtis išsaugoti e, specialiai kiekvienai, kiekvienam atveju pritaikytas normas, kurios tenkina kiekvienos agentūros interesus ir kompetencijas. Taip pat reikėtų galvoti apie bendruosius principus, bendrasias teisės ir priežiūros sistemą. Taip e, patenkintume piliečių lūkesčius ir įgyvendintume gero reglamentavimo pasiūlymus. Vis dar trūksta vieno dėlionės elemento, kaip elgsimės su EDPS, Europos duomenų apsaugos tarnyba. Iki šiol jau turėjome tą padaryti prieš pradėdami aptarti Europol ir Eurojust reformas. Ačiū. The... Be abejo, galima dar būtų pridurti, kad tai, ką mes išgirdome per e, e, pirmąjį pristatymą, galime daryti išvadą, kad egzistuoja skirtingos taisyklės ir dėl to keistis informacija da, tarp įvairių agentūrų nėra lengva. Manau, kad šią problemą reikia spręsti. Toliau, ponė Sipelė. Ačiū. Aš pirmiausia komentuosiu duomenų e, apsaugą. Man atrodo, kad nėra jokio prieštaravimo tarp pagrindinių duomenų apsaugos taisyklių ir e, konkrečių koregavimų, gali, kurie gali būti reikalingi, e, kai kalbame apie atskiras agentūras. Pavyzdžiui, įsipareigojimas kuo saugiau saugoti duomenės yra taikomas įvairiuose sritise ir jisai yra labai naudingas. Be to mes žinome, kad e, tai neprieštarauja mūsų pagrindiniams taisyklėms. Kai kalbame apie e, išorės e, ekspertų atliekamus vertinimus, aš manau, kad jie yra reikalingi tam, kad galima būtų išsiaiškinti naujus faktus, kad galima būtų gauti naują informaciją. Aš manau, kad visos interesuotos šalės e, pritars tokiam pasiūlymui. Yra vienas dalykas, kuris man rūpi, tai yra duomenų perdavimo stebėjimas, stebėsina. Tai yra labai svarbu, jei norime užtikrinti, kad duomenų e, e, priežiūra ir keitimasis informacija vyktų saugiai. Ir Štai kokį klausimą aš turiu. Kas prižiūri, kas kam suteikia kokią informaciją, kokius duomenės? Mūsų viešne kalbėjo, kad reikia plėtoti įvairių agentūrų tarp žinybinį bendradarbiavimą. Ir e, kad Mes suprantame, kad teisėtvarkos pareigūnų užduotis ir funkcijos skiriasi nuo teismų įgaliojimų ir funkcijų. Taigi, kas nusprendžia, kas, e, kaip keistis informacija, kokia informacija ir e, kur yra ta riba, kai nebegalima to daryti. Aš manau, kad būtų įdomu panagrinėti visus šios klausimus. Pagal dabartinį tarybos siūlomą modelį kyla štai tokių klausimų. Bredarbiavimas tarp ES agentūrų uh, nėra visuomet e, šimtų procentų pageidautinas, e, nes čia susidurima su e, įvairiomis kliūtimis, po kurios atsiranda pirmiausia dėl skirtingų tradicijų policijos tarnyboje ir teismuose valstybės narėse. Tai turi neigiamų padarinių bendradarbiavimo ES lygmenių. Dabar mes kalbame apie ES generalinę prokuratūrą, bet juk generalinė, nacionalinės generalinės prokuratūros valstybės narėse labai skiriasi. Ir nacionaliniai prokurorai dirbs ES prokuratūroje. Ir man labai įdomu būtų sužinoti, kokią pridėtinę vertę ta ES prokuratūra kurs kaip tarpusavį bendradarbiaus joje dirbantis prokurorui ir kaip jie bendradarbiaus su nacionalinėmis prokuratūromis. Nes, kaip minėjau, e, nacionalinių prokuratūrų įgaliojimai skiriasi priklausomai nuo valstybės narės. Ir kas spręs, kokius, kokias bylas reikia nagrinėti, o kurių nereikia. Man atrodo, kad be visų kitų klausimų, kuriuos kelia Europos parlamentas, mums e, reikia panagrinėti tą tarp žinybinį bendradarbiavimą įvairiausiais aspektais, nes žinome, kad valstybės narysės skiriasi e, tai, e, įvairių standartai ir dėl to manomi yra įvairūs variantai. Dėkuoju. Dėkuoju, dabar norėčiau suteikti galimybę mūsų prelegentams pakomentuoti tai, kas buvo pasakyta, ar jūs norite, kad mes tęstume toliau diskusiją. Kiek aš supratau, man atrodo, aš supratau, apie ką jūs kalbėjote, mes visiškai sutarėme. Aš manau, kad, kad kai mes pritarėme e, duomenų turėjimo principui policijos tarnyboje, mes iš esmės patvirtinome ir būtinybę keistis tą informaciją. Ir piliečiai turi tiesiog uh, susi, uh, suvokti, kad jeigu mes gyvename Europoje, tuomet policijos, uh, Portugalijos policininkas turi teisę turėti duomenis apie kitos šalies pilietį, lygiai taip pat kaip ir tos šalies nacionaliniai policijos pareigūnai. Ir čia aš manau, kad Europos duomenų apsaugos tarnyba turi vaidinti labai svarbu vaidmenį užtikrinti deramą duomenų apsaugą. Yra dar vienas dalykas. Europolas turi įgaliojimų dėrėti su trečiomis šalimis, su tomis trečiomis šalimis, kurios neturi tinkamų duomenų apsaugos normų. Olafo tekste ir Eurojusto skirtose dokumentuose irgi yra panašių nuostatų. Uh, Ir mums atrodo, kad mes turime padėti šioms agentūroms, atimant iš jų šiuos įgaliojimus arba užtikrinant, kad egzistuotų viena kokia nors agentūra, kokia institucija, kuri prižiūrėtų, kaip tai yra daroma ir kad užtikrintų nuoseklumą. Jei kokia nors šalis negali užtikrinti, kokia nors šalis negali užtikrinti deramos domenų apsaugos, uh, tai negalima leisti tokios situacijos, kai viena agentūra galės su tokia šalimi keistis informacija, o kita agentūra pasakys, kad tai nėra įmanoma. Štai todėl mums reikia centralizuotos institucijos, kuri prižiūrėtų, kaip keičiamasi informacija su trečiosiomis šalimis. Atsakydama į jūsų klausimą dėl keitimas informacija kontrolės. Čia aš galiu sugrįžti prie taip vadinamojo savininko nusavybės principo, kuris yra labai svarbus. Ir e, pagal tą principą nacionalinės institucijos, kurios uh, uh, suteikia duomenis Europolui ir Eurojustui, tebėra tos institucijos, kuriems ta informacija priklauso. Ir būtent dėl to ir kyla problemų keičiantis informaciją. Bet yra dar vienas e, klausimas, kuris su ką tik minėtais dalyku yra e, susijęs. Kas kontroliuoja? kaip keičiamasi yra informacija, kas pavyzdžiui užtikrina, kad įvairios institucijos ir agentūros gerai bendradarbiauja e, šioje srityje. Ir čia be abejo egzistuoja tam tikrų mechanizmų, kaip antai kozi tai yra tam tikras e, bandymas įvertinti, kaip sekasi bendradarbiauti įvairioms institucijoms ir organams. Bet čia mes matome, e, kad, kad e, atliekant tokį vertimą neužtikrinimas tinkamas skaidrumas. Yra ir kitų mechanizmų. Pavyzdžiui, pažvelgsime į uh, 2010 metų e, Europolo ir Eurojusto dvišalių santykių susitarimą pamatysite, kad e, viena iš pagrindinių nuostatų yra tokia, jog, e, kad būtina vertinti, ar abi agentūros gerai bendradarbiauja. Ir jeigu aš gerai prisimenu, kiekviena agentūra privalo kartą per metus pranešti komisijai apie savo bendradarbiavimą. Bet Ar kas nors realiai vertina tokį tarpžinimidinę bendarbiavimą ar ne, mes nežinome, nes čia taip pat e, stinga skaidrumo. Taigi, galima būtų kalbėti apie tai, kad reikia dažniau ir geriau atlikti tokius vertinimus, kad reikia e, plėtoti agentūrų tarpžinybinio bendradarbiavimo e, kokybę. Ir čia galima būtų kalbėti apie aktyvesnį Europos parlamento vaidmenį. Bet gal galima būtų ir šiuose sritise e, taip pat e, numatyti ir kitas vertinimo formas. Dar vienas klausimas, e, kuris buvo paminėtas, tai yra Europos generalinės prokuratūros sukūriama pridėtinė vertė, jeigu aš gerai supratau jūsų klausimą. Be abejo, reikia atskirti e, pirminį, e, pirmąjį komisijos pasiūlymą ir e, dabar veiksnačių darybų rezultatą. Nes labai sunku yra dabar nuspėti, kokią pridėtinę vertę kurs ši institucija, nes mes dar nežinome, kai baigsis darybos. Uh, ir ar bus dirbama pagal e, pagilinto bendradarbiavimo modelį. Nes kuo daugiau e, šalių dalyvaus e, kūrenčią agentūrą, tuo, tuo mažiau galių jį turės nes jeigu jį veiks kolegijos principų, tuomet čia iškils klausimas, kaip jis skirsis nuo Eurojusto. Eurojustas yra paslaugų teikėjas, kuris teikia paslaugas tarp, tarp vyriausybinių principų, jisai gali tik tai padėti nacionalinėms institucijoms. O generalinė prokuratūra, net jeigu ir jau veiktų kaip kolegija, būtų vis tiek kitokia, nes jį užtikrintų virš nacionalinių paslaugų teikimą. Bet ir jį turėtų, jos, todėl jos sprendimai būtų privalomi nacionalinėms institucijoms. Bet reikia žiūrėti, kaip, e, kaip e, vyks dėrybos. Ir čia vis dažniau ir dažniau bus keliamas e, agentūros pridinės vertės klausimas. Mes žiūrime Euro Jeffą, AGN. Ir čia, atsiprašau, Europos teismų, teismų tinklą. Ir jau čia e, kyla klausimų nacionalinėms pareigūnams, nes jie ne visuomet žino, žino, į ką reikia kreiptis. Ir todėl reikės uh, ko gero, parengti vadovą, kuriame būtų paaiškinta, kaip reikia pridarbiauti su įvairiomis e, ES lygmenių veikiančiomis agentūromis. Tai būtų tikrai labai naudinga teisinkams ir pareigūnams. Dėkoju. Ši, prie šį klausimą mes dar galėsime sugrįžti rytoj, kai kalbėsime su Kizi, Kozai pirmininku.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 Man atrodo, reikia išsiaiškinti vis tik tai dėl bendradarbiavimo tarp uh, Europos prokuratūros ir vairių agentūrų. Um, juk uh, valstybės narės galiausiai mm, ne, nesuteikia daug įgaliojimų agentūroms ir, ir nelabai mane padrasina visa ta struktūra, kaip viskas planuojama. Organizuotas nusikalstamumas dirba be jokių skrupulų, turi daug pinigų, daug galimybių veikti ir puikiai žino, kaip mes skęstame tame institucinėme aparate, su kuriuo iš tikrųjų turėtumėm kovoti. Uh, E, su visą tą biurokratiją. Ir kitas dar klausimas dėl domenų apsaugos. Man atrodo, kad e, tai yra nepaprastai svarbu, galvojant apie tarptautinį nusikalstamumą ir kovą su jo. Būtent tai, kad mes turime labai platų spektrą domenų. Bet kas paskui tos duomenys e, subendrina, kas analizuoja, kas paskui sudėlioja teisingai ir pažiūri, kad turime teisingus duomenys ir teisingai juos panaudojame, nes yra nepaprastai daug duomenų duomenų, labai platus spektras visam pasauliu. Tai man dabar taip lik ir atrodo, man to susidaro toks įspūdis, toks legiantis įspūdis mm, dėl tų duomenų, kurie kažkur klajoja. Galbūt tai yra geri duomenys, galbūt tai yra blogi duomenys, bet ar jūs galvojate, kad yra pakankamai analizės atliekama įvairios institucijose ir agentūrose? Ir dar vienas dalykas, kaip Olaf reiktų sieti su Europos prokuratūra, nes viena vertus Olaf turi, turi, turi atlikti tyriamąją veiklą, veiką, bet kita vertus turime ir Europos prokuratūrą, kuri turi tirti mm, Europos finansinių interesų pažeidimus. Ir neturime dar tos priežiūros, kad aišku būtų, ką daro Olafas, ką daro uh, Um, Europos prokuratūrą, bet to yra ir institucinių tam tikrų problemų tarp Olafo ir Eurojusto. Tai gal reikėtų imtis tokio radikalaus sprendimo ir tiesiog visas tas tris institucijas patalpinti po vienu stogu ir pasirūpinti, kad jos galėtų išmintingai kartu veikti. Ir tai reikštų, kad mes tada kovotumėm su organizuotų nu, tarptautiniu nusikalstamumu, o ne kovotumėm tarp įvairių institucijų. Uh, Nes paskui neaišku, visi viena institucija daro tą, kita daro tą, nebeaišku, kuris lygmo užsieima kuo ir kuo labiau užsisuki tam rate, tuo, kuo labiau paklystame tose labirintus, aišku, kad tuo labiau laimi tarptautinis nusikalstamumas, kuris gali veikti sparčiai ir nevaržomai. E, ES praranda dešimtis milijardų ir iš tikrųjų Olafas ne vien tais klausimais turi užsiimti, reikia visų pirma išspręsti tos institucinius klausimus. Ir e, matome, kad stambios tarptautinės kompanijos e, būna netgi susijusios su e, tarptautiniais nusikalsamais tinklais ir išsisuka nuo bet kokios atsakomybės kartais iš tikrųjų tos didžiosios struktūros išsisuka praslysta pro tas spragas, kurios egzistuoja 28 valstybėse narėse. Tai aš norėjau paklausti, gal būtų iš tikrųjų išmintinga, kad visos tos trys institucijos tam tikrą prasme kaip ir sėdėtų po vienu stogu ir dirbtų kartu. Mm, turime Europolė nacionalinius ekspertus, kurie, aišku, dirba laikantis nacionalinio suvereniteto, nacionaliniai prokurorai tas pats, aišku, nacionalinis suverenumas čia galios. Uh, bet e, bent jau tokiu būdu jie galėtų kartu dirbti tyriamai tą darbą, atlikti tyrimus. Reikia, man atrodo, tokios logiškos struktūros ir galvoju, kas būtų, pavyzdžiui, su tuo teisės saugos struktūromis, su tyrimo struktūromis. Panašu, kad dabar tos visos institucijos ir struktūros nevieningai veikia ir gal reikėtų tokios aiškios struktūros. Ačiū. Ačiū už jūsų pastangas. Thank you very much. Uh, so... Labai ačiū. Tai paprašysiu vėlgi jūsų pakomentuoti, atsakyti. Thank you very much for, for your... Labai ačiū už jūsų klausimą. Turiu pasakyti, kad sutinku su jumis, kad reikia racionalizuoti ir Aš minėjau tos tris e, subjektus e, - Eurojustą, e, Europos teismų tinklą, Europos prokuratūrą. Aišku, reikia ir Rolofą pridurti dar čia prie to sąrašo, galvojant apie ateitį, apie mm, Europos prokuratūros kūrimą. Vienas iš tokių bazinių klausimų, aišku, yra Olafas. Ar jis liks, ar jis egzistuos toliau, ar mm, jis bus padalintas, ar sumažintas bent jau. Man atrodo, kad čia jau kaip ir aišku, jau nebeprieštaringas yra tas klausimas, kad Olafas bus mažinamas ir net komisijos dokumentuose kaip ir aišku, kad e, nemažos dalis Olafo personalo turės būti perkelta į Europos prokuratūrą iš komisijos. Vienas iš pagrindinių principų e, pasiūlymo buvo sukurti Europos prokuratūrą su nulinėmis išlaidomis. Tai viena iš komisijos minčių buvo perkelti mm, dalį Olafo personalo į prokuratūrą, tai ir būtų nulinės išlaidos. Bet aišku, visiškai nulinių išlaidų neįmanoma užtikrinti. Taigi tai yra labai svarbus ir kontroversiškas klausimas, daug nerimo keliantis, daug įtampos keliantis ir eurojuste, nes Aišku, jeigu reikės siekti nulinį išlaidų, tai kyla didžiulė rizika, ar galės Eurojustas gerai veikti. Mums vienas iš pagrindinių klausimų, aišku, yra Olafo ateitis, galvojant apie ateitį, apie Europos prokuratūros teigimą. Mm, jeigu Europos prokuratūra ir Eurojustas būtų po vienu stogu, aš sakyčiau taip, mano manimu, tai būtų reikalinga jeigu galvotumėm, aišku, apie tą nulinį išlaidų principą ir apie tą principą, kad Europos prokuratura turi naudotis visomis Eurojust administracinėmis mm, struktūromis, visais pajėgumais, tai aš neįsivaizduoju, kaip tada mm, Europos prokuratura galėtų būti kažkur kitur, niekur kitur, tik pačiame Eurojuste turi būti Bet dabar buveinė, kur turi būti e, Europos prokuratura, tas dar neišspręstas klausimas. 2003 metais mm, Europos vadovų taryba mm, patvirtino įsipareigojimą, kad e, jo buveinė bus Luksemburgė. Tada klausimas toks, jeigu Europos prokuratura bus Luksemburgė, tai kaip bus įmanoma panaudoti? Taip, būtent visa, visas tas administracinės, visą administracinę infrastruktūrą. Jeigu tas principas bus išnaudotas, man atrodo, aišku, tas principas geras, nes mm, racionalizuot būtų galima, aišku, tą darbą, bet mm, ką tada daryti su tuo politiniu įsipareigojimu, mm, kuris prisimtas Luksemburgo atžvilgiu. Tai klausimas, aišku. Tai iš tikrųjų yra tiek daug klausimų, kurie turi būti išspręsti ir buveinių klausimas, man atrodo, bus išspręstas labai vėlyvame etape tik tai. Tai apie tai nežinosime pakankamai ilgai, gal iki, iki pat pačios pabaigos. Valdehart, you... ar jūs norit kažką pridurti? Ne, tai gerai, tada tiek. Aišku, dar turime prisiminti, kad buveinių klausimai tai čia yra jau tarybos mm, interesų centras. Ir dar reikia mm, prisiminti, kad galvojant apie tuos visus klausimus, viešo, Europos prokuratura, Eurojustas, mūsų situacija yra visiškai kitokia, procedūra visiškai kitokia. Čia visų pirma, mes turime savo iškelti klausimą, kaip išspręsti tą procedūrinę situaciją. Jeigu norėsite jūs pabaigoje apie tai pakomentuoti, tai aš mm, labai džiaugsiuos. Ir dar mm, kolega nori pasakyti. Larestin yra pranešėja dėl duomenų apsaugos direktyvos teisės saugai. Teisingumo ir teisės saugos sričiai. Labai ačiū, aš noriu padėkoti abiems prelegentams, nes tikrai nušviestas e, gan niūrus vaizdas apie visas institucinė, pro, institucinės problemas iš tikrųjų. Mes anksčiau kalbėdame apie 28 skirtingas teisinės sistemas, kultūras ir taip toliau, o dabar jūsų pasiklausius, tai darausi tokį, tokias išvadas, kad dar 28 reikia dauginti iš 4, 5, 8 ar dar kažkiek tai. Uh, Tai reiškia, kad mūsų užduotis čia yra dirbti su tekstu, su reglamentu direktyva. Dar paskui galvojant, kad kažkas turės kažkaip be aiškios tvarkos įgyveninti tos tekstus, tai reikia suprasti, kad tik labai maža dalis tų pokyčių ateityje mm, įmanoma ir dėkuoju už tą viziją šiame kontekste. Aš galvoju, mes turime daugiau galvoti apie gyvendinimo pusę Nes aišku, galime sukurti popierioje idealią sistemą, bet paskui viskas priklausys nuo žmonių, kurie dirbs su tą sistemą ar įveiks. Tai aš už tai noriu paklausti jūsų dėl švietimo, dėl mokymo, tų žmonių, kurie dirbs tose sistemose, ne vien tik tai centrinėse um, buveinėse, bet ir nacionalinėse centruose. Ir aš žiūriu jūsų um, Mm, sritis, kompetencijų sritis, profesorius Hertas, Teisės mokslo technologijos suomės tyrimų grupės narys. Mm, kiek Europos universitetų teikia teisės studijas, kad horizontaliai tai būtų integruota su technologijomis, institucijų analizė. E, socialinę analizę ir taip toliau. Kokia būtų jūsų vizija? Kaip mes galėtumėm tai mm, užtikrinti Europoje, kad turėtumėm teisininkų, policininkų, teisės aktų leidėjų visą reikalingą mm, masę, visą mm, skaičių, kad iš tikrųjų būtų galima mm, užtikrinti, kad tos sistemos, kurias e, kuriame veiktų ir kita vertus dar ir piliečiai, aš aišku, mes kalbėjome su Nusienu apie tai, turime piliečių, kurie sugeba dalyvauti pasiremdami reikalingą informaciją ir duoda suteikimą dėl kaž, sutikimą dėl kažko, kažką galima paneigti ir taip toliau. Bet kaip su švietimų, kultūrą, tų teisės aktų gyvendinimo srityje, kai na, kalba apie tai, kaip apmokyti žmonės gyvendinti ir kaip kultūros, kad turėtų būti gyvenimo sukurtas, juk kai na, kalba apie Britų tradiciją, su Vokietijos tradicija ir kultūromis, su totalitarinė praeitimi tų šalių visa ta istorija, visiškai skirtingai žmonės žiūri į privatumą, technologinės grėsmės ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tame kontekste, kaip jūs galvojate, galvojate, galėtumėm derinti tą darbą, kurį mes atliekame institucinių teisinių pokyčių prasme, su ta kita pusė, tai yra e, apmokymas, švietimas tiek teisėjų, teisės saugos pareigūnų, tiek piliečių. Tai ar mes einame reikiamą kryptimį? So, uh... Labai ačiū. Paprašysiu pakomentuoti, atsakant ir šios klausimus. Ačiū. Labai jautrus klausimas kurį jūs pateikėt, aš šiuo požiūriu esu optimistas. Sutarties 16 straipsnėje ES yra nusimačiusi galimybę e, lankščiai ir savikritiškai vertinti duomenų apsaugą. E, kiek žinau, 19 straipsnėje, kuris kalba apie nediskriminavimą, yra numatyta platesnė, pla, numatytas platesnis požiūris į vidaus rinkos klausimus, e, problemas per sienas ir panašiai. 16 straipsnį aš vertinu kaip e, galimybę atvirai mąstyti esamą padėtį ir kaip įgaliojimą e, įvertinti kiekvieną atveju, kas yra reikalinga duomenims apsaugoti. Matome, kas yra padaryta jau anksčiau. Ir aš pats pozityviai esu nusiteikęs, kalbant apie mokymosi procesą. Jis vyksta. Šiandien prasidėjo labai aktyvios diskusijos uh, E, tarp nacionalinių e, prokuratūros agentūrų ir e, kitų Europos lygmens agentūrų, bet europėjimo procesas dar tebesitėse. Dabar kaip tik šiuo metu emocijos ima viršų ir turėtume suprasti, kad savikritiškumas yra reikalingas. Jeigu Europos masto sprendimai yra nenaudingi, tai reikia grįžti prie e, pradinio atspirties taško. Jeigu artimumas reiškia, kad Ispanas turi galimybę kreiptis į <clears throat> Ispanijos DPA, o ne į Airijos duomenų apsaugos agentūrą DPA, tai uh, turime suprasti, kad uh, Europos principai, galingieji Europos principai, kurie yra taikomi duomenų apdorojimui, yra veiksmingi. Šiame procese niekas negali būti garantuotas visą laiką. Aš norėčiau, kad diskusijos vyktų konstruktyviai ir aš pats matau, kaip uh, žengėme žingsnį priekį, du žingsnius atgal. Jeigu visi klausimai, pavyzdžiui, aplinkosaugos rytyje būtų adaptuoti ir pritaikyti domenų apsaugos ryčiai, tai Europoje padėtis būtų žymiai geresnė. Domenų apsaugos sritis yra puikus pavyzdys, rodantis, kad Europa gali sukurti papildomą vertę ir europietiškumas gali būti naudingas. E, grįžkime prie išvadų. Mes visi e, manom, kad turi būti užtikrinta prancūziška laisvė ar vokiškas e, apsisprendimas. Man tokie abstraktūs kalbėjimai nėra patrauklus. Man patinka konkrečios išvados. Ir pragmatiškos domenų apsaugos kultūros sukūrimas yra apčiuopiamas faktas. Aš labai džiaugiuosi, kad taip yra. Trumpas papildymas Aš galiu pritarti visokiausių rušių optimizmui. Bet aš pati turbūt klausimą per plačiai suformulavau. Mano klausimas nebuvo apie kažkokius pasiūlymus ar idėjas. Aš norėjau paklausti konkrečiai apie universitetų mokymo programas, kaip renkti teisininkus. Ar yra Europos kai kuriuose universitetuose e, tokių žinių sukaupta? Nes mano valstybėje Estijoje, kuri elektroninės raidos požiūrių yra lyderė, e, nėra e, duomenų apsaugos kursą. Kiek žinau, yra tik tai vienas e, teisininkėlis, kuris tuo domisi. To nepakanka. Reikia, kad Europos lygmenių būtų sukurta mokymo programa kažkokios konkrečios gairės, kuo visi galėtų pasikliauti, nes tai nėra kažkoks tai tolimos perspektyvos klausimas, tai yra atidėliotina problema. Tai yra ir labai plati problema, gal jūs abu trumpai galėtumėte atsakyti? Švietimo mokymo programų klausimas. Švietimas ir mokymo programų kūrimas yra labai jautri sritis nes e, privati rinka neretai čia e, suvadina svarbu vaidmenį, yra kredituotų institucijų ir panašiai. Be bejonės e, šis rytis tampa vis labiau ir labiau profesionali. Labai daug yra domenų apsaugos agentūrų, 28 viso, iš viso per Europos Sąjungą, bent jau 400 domenų pareigos pareigūnų Europos Sąjungos lygmenių veikia ir tai yra labai patrauklios pareigos Aš pats turėjau garbės per savo gyvenimą, turėjau laimės per savo gyvenimą būti laisvas ir e, dirbti taip, kaip aš noriu, bet ne visi e, tokią galimybę turi. Europos Sąjunga dabar savo teisę sieja su konkurencijos teisė. Ir man atrodo, kad konkurencijos teisė per daug ilgai dominavo Europos juristo aplinkoje. Domenų apsaugos sistema yra labai svarbi. Bet aš ir čia išlieku optimistas kaip ir bendrai domenų apsaugos rytyje. Domenų apsauga nėra kažkokia tai įdomybė, ji plinta jau ir rytų Europos valstybėse. Kaip e, matėme, labai daug ko būtų galima pasimokyti jau dabar iš buvusių sovietinių ar rytų Europos valstybių domenų apsaugos patirties. Aš čia nekalbu apie kažkokią skaitmeninę darbo tvarkę ar panašiai. Aš matau, kaip vis daugiau ir daugiau universitetų įtraukia domenų apsaugos kursus į savo programas, bet e, aš manau, kad šiuo klausimu konsensusą pasiekti bus neįmanoma. No. Perhaps... Jūs nenorit papildyti, galbūt galėtumėm jau ir baigti šio popiečio diskusiją. Šiandien kalbėjome apie finansų programas e, teisingumo srityje, kalbėjome ir e, apie domenų apsaugą. Galvojame apie paramos projektus skirtus e, e, specialistų duomenų apsaugos rytie rengimui. Džiaugiuosi, kad e, jūs tą patį paminėjote. Baigdamas aš norėčiau pateikti dar du klausimus, kuriuos galėsite atsakyti taip arba ne. Klausimus sėkiu jums abiems. Pirmiausia, profesoriai žodis. Vidaus saugos strategija yra sukurta Europos Sąjungoje Ar reikia ES teisėtvarkos ir teisingumo strategijos? Taip. Atsakymas buvo taip. O kitas klausimas e, Paul de Hertui. Girdėjau e, jūs minint sutarties 16 straipsnį, Lisabono sutarties 16 straipsnį ir nepriklausoma e, stebėsena. Tai yra numatyta sutartise. Jeigu tas e, dokumentas bus priimtas, ar dabartinė Europol ir Eurojust e, padėtis e, pagal tą nuostatą bus sustiprinta? Taip. Have... Manau, kad tai parodė, kad turime dar daug ką nuveikti jūsų pristatytose ką tik sritise. Labai ačiū už jūsų atliktą darbą, už atliktas studijas. Žinau, kad e, tokiems rezultatams pasiekti reikia įdėti labai daug darbo. E, užbaigtos studijos bus pristatytos metų pabaigoje, sausio ar vasario mėnesį jos bus pristatytos čia. Visi to laukiame. Ačiū labai ir aš dabar baigiau savo pirmąją pirmininkavimo dieną, tikiuosi, kad viskas vyko sklandžiai. nenorėjau išprovokuoti plojimų, bet e, pabaigoje aš norėčiau pasinaudoti galimybę e, ir padėkoti vertėjams. Gero vakaro.